Okay, colleagues and uh, friends, perhaps we can look to uh, make a start. It's, uh, it's five minutes past three. Mėly kolegos, pradėkime jau po 3.5. Negalės būti šiandien čia popietę, tai jį ponia Greslė paprašė manęs pirmininkauti šią popietę, kadangi mm, negali būti šiandien čia, turime tikrai labai svarbių klausimų. Uh, Ir perspės, perspėjau, kad mes apie 30 minučių kiekvienam klausimui tik tai galime skirti, tai labai prašysiu visų kolegų e, trump, trumpiau, kaip galima kalbėti, laikyti savo pasisakymo laiko. Tai dabar pereikime iš karto prie darbo atverkės. Visų pirma, darbo atverkės tvirtinimas buvo elektroniniu paštu išsidėta ta darbo atvirkė. Aš taip suprantu, kad prieštaravimų nėra. Gerai, tai tuomet ją tvirtiname. Toliau yra pirmininko skelbimai. E, kont žiniuose yra informacija išplatinta. Uh, E, tai kokios kalbos jūs matote, kokiamis kalbomis yra vertimas ir kad e, posėdis yra transliuojamas internetu, kad e, kolegos bendrapiliečiai galėtų mus klausyti, stebėti. Taigi, trečias darbo tarkės klausimas. Europos audito rūmų specialioji ataskaita 0217 komisijos dėrybos dėl 2014-2020 metų partnerystės sutarimų sanglaus programų ir taip toliau ir taip toliau. Audito rūmų narys atsakingas už šį klausimą yra panas Balko, tai gal paprašysiu tada iš karto jo ir pasisakyti šio klausimu. Thank you. Good afternoon, Mr. Chair. Thank you. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Derekai Gerbiamas pranešėjau, pane Pirinskė, aš džiaugiuosi, kad galiu pristatyti Europos audito rūmų specialią ataskaitą numeris 02-2017. Mm, čia realiai mm, kalbame apie komisijos dėrybas dėl 2014 metų partnerystės sutarimų ir sanglaudos programos lėšų mm, naudojimo, e, veiksmingumo vertinimo, atsižvelgiant į a, a, tai kaip efektyviau būtų galima pasiekti 2020 metų strategijos prioritetų, kad būtų galima pateisinti investicinių poreikių panaudojimą ir gautus, pagal gautus rezultatus, žiūrint, ar nustatytos sąlygos buvo įvykdytos ir vertinant veiklą. Kaip aš jau sakiau, mes Pirinski per visą pasirengimo šiam klausimui susitikimą pirmą ataskaitą šiais metais po pirmosios ataskaitos dar bus ataskaita dėl eksantį sąlygų ir dėl veiklos rezervo. Partnerystės sutarimai tarp komisijos ir valstybių narių strateginis investicijos planai, pagal kurias valstybės narės nurodo finansalinio išlaidų prioritetus Europos struktūrinių investicijų fondų srityje 7 metų laikotarpėje. Buvo sudėrėti 2014 metais ir iki 2015 gruodžio komisija dėrėjosi dėl 387 veiklos programų RDF, ESF ir Sankdos fondam. E, mes savo audite peržiūrėjome, e, kaip buvo atliktos dėrybos, laikantis visų terminų, pagal 2010 metų laikotarpį laikantis tvirtesnės visos programos, tačiau komisija nesugebėjo suderinti finansavimo monitoringo sutarimų tarp fondų ir užtikrinti nuoseklų visų veiklos, rodiklių, veiklos vertinimo rodiklių apibrėžimą dėl to, kas gauta ir kokie rezultatai. Tai reikės dar tikrai prasmingai agreguoti ir, ir palyginti veiklos įvertinimo rodiklius tarp skirtingų programų. Be to bendrai mm, labai didelis yra rodiklių skaičius ir reikia ir papildomų duomenų, norint įvertinti, kiekvienas lėšos duoda mm, poveikio ir kokia yra administratinė našta. Dabar detaliau norėčiau pažvelgti visų pirma į procesą. Sanglaudos politikos teisėkonė pakete 2014-2020 mm, metų laikotarpiu mm, visas paketas buvo patvirtintas 2013 metų gruodį, tai yra penkiais mėnesiais vėliau nei ankstesnė programinė laikotarpio. Tačiau valstybės narės pateikė savo partnerystės sutarimus laiku ir vidutiniškai komisija juos patvirtino per, penkerius, per penkis mėnesius. Tai yra mėnesius mėnesių greičiau nei nacionalinės strateginius pamatų planus pagal ankstesnį laikotarpį, bet to 2012 metais komisija ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo neformalės dėrybas su valstybėmis narėmis ir tai buvo naujovė, parengė pozicijos dokumentus, kur buvo pateikta analizė dėl pagrindinių iššūkių, su kurie susidarė kiekviena valstybė narė, taip pat buvo įvertinta pažanga, kokia buvo padaryta siekiant Europos 2020 metų strategijos tikslų. Taip pat komisija išsakė savo nuomonę dėl to, kokie būtų aktualiausiai prioritetai finansavimui. Valstybės narės pateikė savo veiklos programų projektus laiku daugumoje. Komisija jos patvirtino pagal teisės aktų nustatytus terminus ir vidutinis laikas buvo panašiai kaip ir ankstesnių laikotarpių. Veiklos programų mm, e, derinimas, dėrybos tarp komisijos valstybės narės pareik, e, ir valstybių narių pareikalavo daug daugiau pastangų nei ankstesnių laikotarpių. Iš tikrųjų, pagrindinės priežastys buvo, kad buvo papildomi reikalavimai, tai yra eksantės sąlygos, reikalavimas išsameu išdėstyti intervencinę logiką, informacinės technologijos problemos. Tai taip pat ir mm, visai įlė tvirtinimo raundų, ką turėjo komisija atlikti, taip pat kokybiniai klausimai dėl pirminių projektų mm, kokie buvo parengti valstybių narių. Taigi, pasiremiant pirmasis pastebėjimas, mes rekomenduojame, kad komisija pateiktų savo sanglus politikos teisėkurinius pasiūlymus programai po 2020 metų laikotarpių laiku, kad būtų galima skirti, palikti pakankamai laiko E, teisės aktų leidybos institucijoms savo dėrybas atlikti laiku. Antra, e, kalbant apie sanglaudos išlaidų e, da, atitikimą prioritetams Europos 2020 mes nustatėme, kad partnerystės susitarimai yra efektyvi priemonė užtikrinti, kad ESI finansavimas atitiktų tematinius reikalavimus, poreikius ir investicinius prioritetus, tokiu būdu padedant įgyveninti strategijos tikslus. Ir toliau kalbant apie um, konkrečius reikalavimus teminiam koncentravimui lėšų, jie tikrai buvo vykdyti ir viršyti. Atsižvelginti tai, kad strateginiai rezultatai buvo pasiekti, uh, tai reikia. At, kalbėti ir apie nacionalinių biudžetų panaudojimą be ESIF e, lėšų papildomas, reik, e, reikėtų mėnyti reguliavimo priemonės, struktūrinės reformas. Mes pažymime, kad komisija tikrai daugiau naudoja ESIF e, lėšų programavimą, kad įtakotų bendrai ekonominį valdymą valstybėse narėse. Aišku, Mm, kartais veiklos programuose patikta informacija netitinka to, kas yra partnerystės susitarimuose. Valstybės narės kartais naudoja išimtis, išlygas, finansinė informacija pateikiama programuose ne visuomet leidžia patikrinti, ar iš tikrųjų yra laikomas reikalavimo dėl teminės koncentracijos. E, Pasiriment šiais pastebėjimais mes rekomenduojame, kad valstybės narės pateiktų komisijai finansinį informaciją, kuri yra reikalinga, norint efektyviai stebėti, kiek yra laikomasi teminio koncentravimo reikalavimų, tai taip pat įvertinant ir visas išlygas, kuomet jos yra naudojamas. Taip pat atitinkama rekomendacija mūsų komisijai yra, kad ji turėtų užtikrinti, jog ESI finansavimas būtų naudojamas tik tai tematiniams tikslams ir kad to reikalavimo laikytųsi valstybės narės. O dabar norėčiau perėti prie prie svarbiausio klausimo mūsų ataskaitoje. Tai yra 2014-2020 metų veiklos programų sudėtingumas, kuris lėmė tai, e, kurį lėmė visa eilė parametrų. Tai yra, kad valstybės narės yra apibrėžusios daug prioritetinių ašių, tai, kad jos sprendžia įvairius investicinius prioritetus, jų yra labai daug, dėl to, kad yra ir veiklos programų apimamų regionų kategorijų yra labai didelis skaičius. Taigi aš norėčiau pakviesti Jūs pažiūrėti į tridimensinę visą struktūrą. Mūsų e, ataskaitos 89 puslapyje, trečiame priedė yra pateikta visa schema ir man atrodo, kad tikrai jūs pritarsite, kad negalime kalbėti apie supaprasnimą šiuo atveju. Be to ir finansų monitoringas, kai eina kalba apie investicijas, yra skirtingas tarp RDF ir ESF. Pavyzdžiui, dėl RDF tas sąsaja tarp veiksmų ir finansavimo negali būti nustatyta, nes labai sunku įvertinti visus, visus investavimo prioritetus. Kalbant apie SF, čia yra lėšų panaudojimo sritis suderintos su investavimo prioritetais ir tą galima nustatyti. Taigi galima iš karto būtų panaudoti RDF irgi tą tuos pačius veiklų, e, lėšų panaudojimo e, laukus, rytis, kad būtų galima tikrai užtikrinti tematinių tikslų pasiekimą pagal investavimo prioritetus bendrai kalbant apie skirtumus tarp RDF ir SF taikomų požiūrių į veiklos rodiklių vertinimą, aš norėčiau paraginti Jūs pažvelgti į 15 paveikslėlį mūsų ataskaitos 74 puslapyje, kuris puikiai atspindi tai, ką aš Jums pasakoju, kad iš tikrųjų SF yra daug daugiau stipriųjų pusių nei silpnųjų ir Atitinkamai e, priešingas yra atvejis dėl kito fondo. Be to, um, kalbant apie bendrus rezultatų rodiklius, jie nustatyti tik tai ESF. Valstybės narės yra nustačiusios labai daug progra konkrečioms programoms skirtų rezultato indikatorių. 2955 RDF ir 1976 ESF. Tai iš tikrųjų eina kalba apie labai didžiulį veiklos rodiklių indikatorių e, skaičių ir tai apsunkina e, bendrą situaciją, bet to nėra e, bendro apibrėžimo, kas yra e, tai, kas gaunama iš finansavimo, koks ir kas yra rezultatas. Pavyzdžiui, ESF rezultatai parodo iš karto tiesioginį ES finansavimo poveikį remiamiems dalyviams ar subjektams. To, Tai yra, kiek dalyvių gavo kvalifikacijas ar užimtumą. Dėl RDF rezultatai labiau yra makrodimensiniai ir čia, pavyzdžiui, eina kalba apie RDF išlaidas GDP, e, BVP visai valstybei. Mes galvojame, kad reikėtų geresnių veiklos rodiklių e, dėl to, kad yra gaunama iš finansavimo, galvojant apie laikotarpį po 2020 metų. Bet remiančiais pastebėjimais mes rekomenduojame komisijai apibriežti bendrą terminologiją, kas yra tai, kas gaunama, output ir tai, kas yra rezultatas Mes siūlome tai traukti finansinį reglamentą, kad būtų galima panaudoti tos aiškesnius apibrėžimus laikotarpį po 2020 metų. Ir taip pat reikia atlikti 2014-2020 metų rodiklius, kurie yra skirti kiekvienai programai ir kurie yra bendri, išanalizuoti juos dėl to, kas yra tai, kas gauta ir kas yra rezultatai, kad būtų nustatyta, kas yra tinkamiausia nusprendžiant ES e finansavimų poveikiai. Valstybės norės turėtų nebenaudoti nereikalingų rodiklių. Kalbant apie programas, tai mes jau matėme tai vertinimuose, kad, kad, e, kad reikia duomenų, kurie būtų tinkami e, finansavimos e, veiklai įvertinti. Į E, tiesiogiai, kad būtų galima atspindėti, kas yra bendro, bendro finansavimo operacijos. Ir tokie duomenys turi būti sistemiškai renkami ir pateikiami valstybių narių komisijai. Tačiau RDF rezultatų rodikliai, pavyzdžiui, nefiksuoja iš karto gauto rezultato, ką davė projektai ir todėl negalima, valstybės narės negali um, jų pateikti, nebent jos nuspręstų tokius duomenys rinkti savanoriškai. Uh, Mes todėl rekomenduojame, kad komisija turėtų paskleisti valstybių narių pažangę praktiką dėl įvertinimo, kad būtų galima nustatyti geriau ES finansavimo poveikį ir kad galėtų padėti valstybėms narėms atnaujinti savo įvertinimo planus, laikantis tokių pažangiosios praktikos vertinimų pavyzdžių. Ir mes taip pat galvojame, kad reikia atsižvelgti į reglamentus dėl kiekvieno konkretaus fondo, kas yra nustatyta skirtingi reikalavimai dėl duomenų rinkimo ir pateikimo atsiskaitant už tai, kas gauti kokie rezultatai, kaip aš jau minėjau, yra tai labai rimtas silpnoji sistemos pusė, todėl valstybės narė turėtų pateikti daug geresnė, parengti daug geresnės monitoringo sistemas, atsižvelgiant į metodikas ir į m, mm, tai, kad yra labai daug kiekvienai programai skirtų specifinių rodiklių. Ir tai yra didžiulė administracinė našta, mm, neaišku, kam bus tie duomenys panaudoti. Todėl mes rekomenduojame, kad komisija panaudotų duomenys iš metinio metinių gyvenimo ataskaitų ir vertinimų, kad galėtų atlikti palyginamąją analizę dėl veiklos e, rodiklių ir kai, ir, kai tinkama, kad galėtų paskatinti e, standartų nubrėžimą laikotarpį 2014-2020 metų, kad būtų mokomas iš politikos gyveninimo. E, kai kuriais atvejais galbūt reikėtų kalbėti apie į veiklos rezultatus orientuotą biudžetą um, dėl sanglaudos finansavimo laikotarpio 2020 metų, kad būtų galima panaudoti duomenės dėl faktinių vieneto kainos nustatymo pagal dabartinį laikotarpį. Tai tikrai būtų priemonė suprasinti dabartinį politikos įgyvenimą. Ponios ir ponai, dabar aš jų um, pristačiau tokiu būdu mūsų specialią ataskaitą. Komisija efektyviai dėrėjosi 2014-2020 metų partnerystės susidarimų ir programų sanglaudos rytyje, kad geriau būtų panaudotos lėšos 2020 metų Europos strategijos prioritetams. Tačiau tai, kad yra labai daug sudėtingos, e, daug skirtingų sudėtingų sistemų, labai apsunkina veiklos rezultatų pamatavimą. Ačiū. Labai dėkuoju Jums už tokį išsamų e, šio dokumento pristatymą. Iš tikrųjų labai daug e, svarstytinų klausimų iškelėte ir iš karto noriu suteikti žodį mūsų pranešėjai ponui Perinskiui. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti ponui Balko ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs iš tikrųjų iš esmės pristatėte šios specialiosios ataskaitos esmę. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, aš norėčiau pasakyti, kad šios ir kitoje darbos varkė numatytos ataskaitos nagrinėjimas ir tai, ką mes nagrinėsime vėliau dėl eksante e, taikomų, procesų taikomų sąlygų, yra nepaprastai uh, svarbus. Yra akivaizdu, kad sanglaudos uh, politika yra viena vertus uh, yra svarbiausia mūsų investicinė priemonė ES ir antra vertus uh, ją reikia būtinai reformuoti, iš esmės reformuoti. Taigi mes turime suprasti, su kokiais iššūkiais susidurime ir kad po 2020 metų mes turėsime sąnglaudos politiką kuo geriau atnaujinti ir pakeisti. O dabar norėčiau pereiti prie nustatytų problemų paminėtų ataskaitoje ir prie e, ataskaitoje patektų rekomendacijų. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad aš manau, kad visus šios klausimus reikia nagrinėti, pirmiausia, galvojant apie tai, kas vyks po 2020 metų. Ir pirmiausia, reikia kalbėti apie laiką. Auditorumų ataskaitų yra aiškiai pasakyti, kad komisija turi užtikrinti, kad teisėkuros pasiūlymas susijęs su sanglados politika būtų pateikti laiku, tam, kad galima būtų per numatytus terminus užbaigti visas dėrybas. Na, mesgi iš savo patirties žinome, kad dėrėtis iki 2014 metų buvo tikrai labai sunku ir žinome, kad išteklių šiai politikai taip pat skiriama vis mažiau, susidurima ir su kitais iššūkiais. Komisijos prievalė yra labai aiški pagal uh, daugiametės nacinės programos 25 straipsnį. Jie turi pateikti pasiūlymus iki 2019 metų sausio pirmos dienos, pasiūlymus uh, skirtus laikotarpį po 2020 metų. Ir iš karto po to komisija turi pateikti teisėkuros dokumentų rinkinį. Pone pirminkė aš manau, kad mes turėtume tikrai labai kritiškai vertinti komisijos veiksmus. Nes panašu, kad komisija iki 2018 metų sausio pirmosios dienos nepateiks dokumentų, kurių mes iš jos laukiame. Gal jie bus pateikti per kitų metų pirmą ketvirtį, bet tai, tai dar nėra aišku. O teisėkuros dokumentų pasiūlymas, kaip yra parašyta dokumente, turi būti pateiktas e, šiek tiek vėliau, bet neaišku tiksliai kada. Vargu ar komisija iš karto juos pateiks. Taigi aš norėčiau pasiteirauti, kokia yra komisijos pozicija šiandien, kaip jie įsivaizduoja savo darbą iki 2018 e, m. sausio pirmos dienos ir po to. Ir taip pat dokumente yra parašyta, kad iš karto po to, kai bus pateiktas pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos, turi būti pateikti teisė, kurios dokumentai. Mums reikia, kad komisija labai aiškiai ir konkrečiai sureaguotų, kad komisija mums pasakytų, kaip ji ketina atsižvelgti į audito rūmų rekomendaciją laiku pateikti visus dokumentus susijusius su sanglaudos politika po 2020 metų. Antra mano pastaba susijusi yra su teminiais tikslais ir teminė koncentracija. Komisija pritarė rekomendacijai, kurią pateikė teismas, tačiau vėlgi čia iškyla keli klausimai. Ataskaitoje e, kalbama apie 2015 m. gruodžio mėnesį komisijos paskelbtą komunikatą, kuriame kalbama apie Europos struktūrinių investicinių fondų poveikį užimtumui ir augimui. Pagal bendrų nuostatų reglamentą komisija turi mums paaiškinti, kaip bus naudojamos lėšos ir užimtumo komitete buvo labai aiškiai pasakyta, kad e, mes buvome nustebę, kad komisija pateikė tik tai komunikatą, kuriame buvo kalbama apie partnerystės susitarimus ir veik, veiklos programas. Tačiau tenai nėra pasakyta, koks buvo fondų poveikis, fondų indėlis ir kaip jis yra vertintinas. Taigi šį antroji auditorumų rekomendacija vėlgi turėtų paskatinti komisiją imtis veiksmų dėl teminių, teminės koncentracijos. Toliau trečioji rekomendacija, kuri yra susijusi su terminologija ir apibrieštimi, apibrieštimis, konkrečiai su uh, output ir uh, result žodžių uh, apibrėžimais, uh, tai yra rezultato ir, uh, ir uh, output e, bendro rezultato, bendros išeigos. Čia galima kalbėti apie tai, kad e, parlamentas padarė viską, ką turėjo padaryti, vyko įvairios trišalios dėrybos ir norėtų įsitikėtis, kad komisija aiškiau mums išdėstė savo nuomonę dėl to, kaip e, reikėtų interpretuoti šios du terminus - rezultatą ir uh, uh, išeigą. Toliau ketvirtoji, penktoji rekomendacijos. Panašu, kad komisija iš esmės joms pritarė, jos yra labai aiškios ir yra susijusios su bendrais uh, rodikliais, su analize. Uh, kuri yra reikalinga tam, kad galima būtų kuo geriau atlikti poveikio vertinimą. Ir ketvirtoje rekomendacijoje taip pat kalbama apie geriausios praktikos pavyzdžius ir apie bandymus sugriežtinti reikalavimus. Ir galiausiai šeštoji rekomendacija kurioje yra pasakyti, kad komisija turėtų aktyviau naudoti pažangos vertinimo rodiklius e, tam, kad skatintų pasimokyti iš įgytos patirties ir geriausiai žvelgti į pasiektus e, galutinius rezultatus. Būtų įdomu, kad e, komisija paaiškintų mums, kodėl tai dar nėra padaryta problemos dar neįspręstos ir Europos parlamentas yra rekomendavęs praeitoje savo rezoliucijoje spręsti šią problemą, nes tikrai dar nėra aišku, kaip skiriamos lėšos padeda pasiekti konkrečių nustatytų tikslų Ir mes suprantame, kad apskritai didėja e, žmonių skeptiškai vertinančių sanglaudos politiką ir jos naudingumą. Žinome, kad visuomenėje yra ir populistų, kurie vis aktyviau reiškėsi politinėje erdvėje ir e, jie teigia, kad mums nereikia tokios jau aiškios, aktyvios sanglaudos politikos. Todėl mums reikėtų, kad aiškiai būtų parodyti, kad sanglaudos politika pasiteisina labai konkrečiai. Ir baigdamas aš norėčiau išsakyti tris e, rekomendacijas ir tris susir, tokius susirūpinimą keliančius klausimus. Pirmiausia, kas yra supaprastinimas? Nes matome, kad per pastarosius penkerius metus jokio supaprastinimo neįvyko. Ir e, ataskaitoje kalbama, kad viskas vyko pagal numatytus terminus, tačiau sistema darosi vis sudėtingesnė. Ir e, mums Ir mes matome, kad dėl to politikos ciklo ypatumų reikia du ar net tris kartus kartais daugiau ataskaitų pateikti negu anksčiau. Taigi supaprastinimas yra labai aktuolus dalykas. Toliau galimybė naudotis fondais. Reikėtų, kad ji būtų kuo didesnė, nes esame praeitėje girdėję, kad gauti lėšas iš fondų nėra lengva. Ir reikia labai konkrečių priemonių šiai problemai spręsti. Ir trečias svarbus iššūkis. Reikia pagalvoti apie tai, kaip tai atitiks bendrą strateginę programą. Mes turime Europą 2020 programą įvairius tikslus, tačiau mums visiškai neaišku, kas bus po 2020 metų. Mes galvojame apie e, kažkokią neapibrėžtą ateitį, galime tik tai bandyti spėti. Uh, kaip atrodo e, sąjungos politika po 2020 metų. Mes e, lauksime Junkerio pasisakymą rugsėjo mėnesį ir tikimės, kad jis galės mums e, bent jau šiek tiek paaiškinti, ko galime tikėtis. Dėkoju, sako pirmininkas. Komisija šiek tiek vėliau galės reaguoti į jūsų pateitus klausimus, o dabar aš norėčiau suteikti galimybę kolegams pasisakyti ir pirmiausia, šešėlė prinšėjai Martyną. Dėkuoju, ponė Pirinkė, ir aš norėčiau padėkoti auditorumams ir nu, ponui Komšiai, ponui Balko ir ponui Pirinskiui. Aš pritariu da, jūsų pastaboms, pritariu šitų pranešėjų pastaboms, jos yra išdėstytas aiškiai parinktame pranešime ir norėčiau pasidalinti uh, uh, savo pastebėjimais. Mane kaip ir jūs stebina tas uh, penkių mėnesių vėlavimas, tai nėra labai geras. Uh, ženklas. Aš manau, kad vienintelis būdas mums tinkamai naudoti turimas lėšas yra viską atlikti laiku, o nelaukti finansavimo laikotarpio pabaigos. Taigi aš manau, kad komisija kartu su teisės institucijos turėtų užtikrinti, kad visi partneris susitarimai naujam finansavimo laikotarpiu būtų patvirtinti e, tinkamu laiku ir pakankamai anksti tam, kad galima būtų tinkamai pasiruošti naujam finansavimo laikotarpiui. Yra visiškai nepriimtina, kad yra nuolat e, atidedama ir tą stebime e, kiekvieną kartą, kai vyksta programavimas. Tai apsunkina e, dėrybas valstybėmis narėmis. O tos darybos yra labai reikalingos, nes reikėtų jas pradėti kuo greičiau, tam, kad galima būtų da, padidinti visos procedūros veiksmingumą. Man kartais atrodo, kad da, komisija arba, ir valstybės narės visiškai nieko da, nepasimokė iš praeities. Mes matome, kad dėl to, kad vėluojama pradėti programas, vėliau vėl, vėluojama ir absorbuoti lėšas. Ir aš nesuprantu, kodėl mes negalime pasimokyti iš praeities klaidų. Tai štai toks būtų mano klausimas ir aš tikiuosi, kad komisija galės gal atsakyti iš šį klausimą. Antras pastebėjimas. Man kelia susirūpinimą tai, kad valstybės narės e, sukūrė tūkstančius pažangos vertinimo rodiklius ir e, tų rodiklių skaičius e, yra kur kas didesnis nei programoms skirtų konkrečių rodiklių skaičius. Aš manau, kad dėl to visa sukuriama yra papildoma administracinė našta. Aš manau, kad mes turėtume paklausti komisijos, kokia yra dabartinė situacija, derinant įvairius pažangos vertinimo rodiklius. Ir gal ateityje galima būtų sukurti vieną rodiklių tokį savadą, kuris būtų naudojamas vertinant visų fondų lėšų efektyvumą. Ir paskutinis dalykas. Ar komisija neketina paspausti valstybių narių tam, kad jos e, rinktų informaciją apie piliečių gyvenančių regionos, e, regionuose e, poreikius? Reikėtų tokio požiūrio iš apačios į viršų, nes mes žinome, kad dažnai gyvenant programas nacionalinių lygmenių neatsižvelgiama į regionų poreikius. Taigi, ką komisija daro tam, kad būtų taikomas toks požiūris iš apačios į viršų? Dėkoju. Dėkoju, Martina. Komisijai tikrai daug klausimų yra patikta ponas Popins, generalinio direktoriaus pavaduotojas pas mus atvyko. Prašau, gal jūs galėtumėte atsakyti kai kurios klausimus. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju audito rūmų atstovai, ponui Balko. Uh, ir labai džiaugiamės, kad pripažįstamas yra komisijos darbas. Tiesa, e, net ir pavėluotai atsiradus e, reguliavimo aplinkai mes bandome prisivyti ir, kaip sakė auditorumasos, e, laiku įgyvendamos veiklos programos. Jau valstybės narės, iš, iš darbo su valstybės narėmis turime patirties, taigi susidarę esame tarsi tokį sąrašą dalykų, kuriuos turime išmokti ir e, vis tik tai mūsų darbas ankstesnis atsipirko, mūsų pastangos, bet yra tam tikrų problemų, nors pirmą kartą galbūt sanklotos politikoje pamatėme, jog mūsų investicijos yra kryptingai naudojamos. Mes dabar norime pagerinti labiau veiksmingumą ir užtikrinti, kad tai palankiai veiktų augimą ir darbo vietų kūrimą. Pasviesinarėse 16 straipsnio e, ataskaita pirmą kartą pademonstravo, kad rezultatai e, tikrai matomi tam tikrose, tikrose e, konkrečiose srityse ir e, rodikliai veiksmingumo veiklos mums leidžia pasižiūrėti, kas planuota padaryti. Mes e, labai daug dirbome e, skaidrumo srityje, e, kontrolinių rodiklių rengimo srityje ir dirbame programų prioritetų lygmenių kaip ir planavome patvirtindami programas. Ir mes atvirų duomenų platformas visuomet e, atnaujiname ir leidžia tai mums taip pat taikant tam tikrus rodiklius palyginti skirtingas e, programas. Mes ketiname toliau naudoti atvirų duomenų platformas, pristatyti jas stebėsinos komitetuose, kad būtų galima įvertinti, ar pasteisina programos ar ne, ar jos gerai veikia. Iš tikrųjų, praktikoje darome labai daug lyginimų naudodamies įvairiais rodikliais. Daugiausiai kritikos buvo išsakyta dėl to, kad labai sudėtinga veiklos yra aplinka. Tačiau nepamiršti, kad ši politikos rytis nepaprastai e, sudėtinga. Kitas dalykas e, Europa 2020 e, elementas, e, kuriame reikėjo atsižvelgti teritorinius poveikius ir į konkrečiai, konkrečiai reikėjo įpritaikyti sprendimus. E, Ir aš tikiuosi, kad programa nėra pernelyg e, sudėtinga. Tuo pačiu metu mes vertiname visą aplinką, dirbame su valstybėmis narėmis, siekėme pagerinti atskaitomybę pagal dabartinę e, taisyklių sistemą, žiūrimi pagrindinius elementus, pagrindinius rodiklius programoje esančius. Taip pat reikia nepamiršti, kad kasmet mes e, vertiname metinės įgyvenimo ataskaitas ir jums tarybai bei kitiems suinteresuojams subjektams jas siunčiame. 17 metais e, matysime ypatingą situaciją, nes valstybės narės atsiūs pažangos ataskaitas, o iki metų pabaigos komisija parengs strateginę ataskaitą ir mes tikiuosi e, jums sugebėsime parodyti, kad tikrai atsakome į kai kuriuos iš jūsų klausimus ir uh, pamatysite prioritetus, teminę koncentraciją, kaip jis stiprinama. Komisija apibrėžė prioritetus, jų yra dešimt ir aišku, tai didelė dalimi atitinka investicijas mūsų į programas. Ir dar noriu akcentuoti tai, kad sąsai yra tvirtesnė su Europos semestru ir reguliavimo elementais. Kitas dalykas iššūkiai, tokie kaip migracijas ir dabar naujas E, dalykas - saugumas ir gynyba. Mūsų programavimas, e, mes norime padaryti taip, kad mūsų planai finansavimo e, galėtų būti lankstus, kad mes galėtume sureaguoti į naujai kylančias problemas per savo gyvenamas programas. Taip pat noriu pasakyti, kad e, veiklos rezultatų sistemos biudžeto naudojimo e, pagernimas yra mūsų prioritetas ir mes darome viską, ką galime, kad galėtume surinkti būtinus duomenis, atlikti būtiną analizę. Tačiau Jeigu kalbėsime apie ateitį, manau, yra aišku tai, kad komisija e, gerai apsisprendė pirmiausia pateikti baltą knygą dėl finansavimo. Aš tikiuosi, jau šią savaitę jį pasirodys ir tai bus pagrindas būsimoms diskusijoms labai e, konkrečiais klausimais, pavyzdžiui, apie finansavimą iš, e, konkretų finansavimą iš es biudžeto. Aš dabar norėjau būtent tiek pasakyti, tačiau mes grįšime. E, su konkrečia strateginė ataskaita iki metų pabaigos. Ir galiu patikinti Jūs, kad mes sekame labai atidžiai, kaip įgyvendamos e, programos. Tikrai netiesa, kad mes neužtikriname e, supaprastinimo. 50 e, procentų sumažėjo programų pagal regionės plėtros fondą e, yra gyvenamos e, programos, kurios finansuojamos iš daugelio fondų, pavyzdžiui, Baltijos šalyse. Ir e, viena šalis yra Austrija, kurioje padėtis yra išskirtinė, bet mes turime nepamiršti taip pat, kad kai kurios valstybės narės įgyvendina labai rimtas regionės reformas. Prancūzija, Graikija, pavyzdžiui, suteikia vis daugiau galių regionams ir mes turime atsižvelgti į tai programuodami lėšas. E, bendrai galiu pasakyti, architektūra bendroji mūsų programų yra tikrai gera, mes kaip galėdami ateityje sieksime pagerinti padėtį, tačiau e, negalima sakyti, kad reikalingas vienodas požiūris visoms valstybės narėms, nes jos yra labai skirtingos. Ačiū. Dėkoju. E, komisijai buvo skirta daugiausia klausimų. Pone Balku, gal jūs tik tai norėtumėte apibendrinamas diskusiją, ką nors pasakyti, nors jums nebuvo pateikta klausimų tiesiogiai, kaip ir. Aš jau svarbiausius dalykus paminėjau pradžioje. iš pirmo e, žvilgsnio gali pasirodyti, kad ši ataskaita labiau teorinė negu praktinė, bet aš noriu išsakyti savo asmeninę nuomonę. Tai yra, kalbame apie ES lėšų panaudojimą ir pagrindą to panaudojimo. Ir aš asmeniškai noriu pasakyti, kad reikia galvoti apie ateitį, apie tai, kai, kokį poveikį turės Brexitas. Uh, Visi skaičiai lygmenių pasikeis Britanijai pasitraukus iš ES ir nepamirškime šio dalyko. Antras pastebėjimas, ką sakiau pradžioje. Mes esame parengę specialią ataskaitą numeris 2 dėl partnerystės susitarimų. Toks yra darbinis pavadinimas tos ataskaitos. Kalbėsime ataskaitoje apie pagrindinės problemas, apie tai, kas svarbiausia partnerystės e, sustarimuose, apie, e, pavyzdžiui, sąlygas iš ankstinės ir diskusijos su komisija yra įdomios, tikrai labai esu patenkintas tomis diskusijomis. Mes tikrai galvojame apie tai, kaip ateityje bus naudojamos ES lėšos ir norime akcentuoti svarbą šių veiksmų savo ataskaitoje. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Balko. Pone Pirinski, ar norėtumėte apibendrinti diskusiją? Noriu pasakyti, kad gerbiamas direktor, generalinio direktorio pavaduotojas pasisakė apie pozityvius elementus ir e, noriu sureaguoti jo pasisakymo pradžią, kad e, prieš šį laikotarpį buvo pradėti tam tikri veiksmai, kad būtų galima įveikti e, vėlavimus. Tai atitinka ir klausimą, kurią išsakė Martina e, Dlabajova. mes e, turime galvoti, kad e, reikia džiaugtis tuo, kas pasiekta, bet taip pat e, galvoti, kaip kaip galima stipresnį antikrizinį planą parengti, kadangi susidarys krizė dėl to, kad e, e, bus vėluojama pateikti daugiametę finansavimo programą, e, taip pat teisėjai kuros struktūrą pasiūlyti, o paskui reikės dirbti dieną naktį, kad mes galėtume pasivyti. Ir komisija ne įvertina tų dalykų pakankamai. Reikia galvoti apie tai, kad situacija tikrai gali būti labai sudėtinga. Norėčiau paminėti vieną išimtį ir e, apie tai kalba audito rūmai savo ataskaitoje ir komisija. Būtent, kad problemos dalis yra didesnės parlamento galios, nes dėrybos užtrunka ilgiau. Jokių būdų mes negalime su tuo sutikti. Koks būtų atsakymas sumažinti parlamento galės? Ar pamiršti iš vis apie parlamentą? Jo egzistavimą. Manau, kad tai yra toks labai rimtas nesusipratimas, švelniai kalbant parlamentas turi tas pačias prievolės, būtent siekti geresnės kokybės, užtikrinti, kad geriau būtų gyvenamos ES politikos priemonės. Matome, kad komisija pateikė tam tikrų pozityvių elementų, bet reikia dar tikėtis daugiau. Dėl supaprastinimo Martina taip pat apie tai kalbėjo. Generalinio direktoriaus pavaduotojas paprasčiausiai atmetė jos teiginį, sakydamas, kad tai netiesa ir kad užtikrino komisiją su paprastinimu. Aš dabar esu tikrai suintriguotas, nes e, audito rūmų pavadinimas jau vien ką sako ir aš noriu dar porą minučių laiko. E, pavadinime sakoma, kad e, veiksmingumas užtikrintas, tačiau vertimo tvarka darosi vis sudėtingesnė. Ir mm, reikia to nepamiršti. Dar trečias pastebėjimas. Norėčiau gal išsakyti tam tikrą perspėjimą. E, buvo kalbama, ką tik tai komisijos apie saugumą, gynybą, migraciją, naujus iššūkius. Sanglaudos politika nėra skirta tiems iššūkiams spręsti. Tai yra ilgalaikė investavimo politika. Ji turi turėti aiškės ilgalaikės e, užduotis, tikslus ir aišku, reikės spręsti tas naujasias problemas ar iššūkius, reikės e, renkti politikos priemonės, kurios būtent e, būtų skirtos problemų, toms problemų spręsti. Dėkoju, ponė Pirinski, porą pastebėjimų pabaigoje. Aš es, dirbu ir regionės plėtros komitete, ne tik šiame komitete ir galiu savo ruoštų pasakyti, kad e, pripažįstama, jog sanglaudos lėšos yra be nesvarbiausia investicinė priemonė ES ekonominė, finansinė, politinė prasme, nes daugelis iš mūsų rinkėjų apie ES žino tik iš tokių sanglaudos politikos finansuojamų projektų. Ir e, konstruktyvi kritika ar mūsų pastabos yra skirtos tam, kad sanglaudos politika ateityje būtų veiksmingesnė. Mes norime pakankamo finansavimo, nes skiriama e, nemaža daugiametės finansavimo programos dalis. Taip pat norime, kad būtų projektai, kaip galima greičiau įgyvendinti, kaip galima paprastos taisyklės, paprastesnės taisyklės turėtų būti. Taip pat reikėtų galvoti apie rezultatus veiklos nes yra daug kas, daug abejojančių valstybėse narėse. Ir komisijoje taip pat yra žmonių, kurie galvoja, kad sanglodos politika ateityje turėtų būti kitokia, reikėtų galbūt apie e, mažesnės sumas finansavimo ir mes norėdami veikti ar pakeisti nuomonę tų abejojančių, turėtume pademonstruoti, kad ši politika yra veiksmingai padeda žmonėms ir norime, kad ji egzistuotų ateityje, bet būtų patobulinta. Aš galvoju, kad mes tame kontekste turėtume dirbti. Dabar šio klausimo nagrinimą baigėme, periname prie ketvirtojo klausimo. Pranešėjas yra taip pat ponas Pirinskis, bet prieš tai e, Aš paprašysiu, kad e, būtų pakalbėta apie auditorumų specialią ataskaitą e, es biudžeto e, apsauga nuo neteisėtų išlaidų ir prašau pona Gretchen pasisakyti. Dėkuoju pirmininkė, pranešėjau ponios ir ponai komiteto nariai. Man malonu šiandieną pristatyti Jums šiandieną specialią ataskaitą dėl ES biudžeto apsaugos nuo E, netinkamo finansavimo sanglaudos srityje. Viena iš komisijos užduočių yra užtikrinti, kad es biudžetas būtų naudojamas pagal nustatytas taisyklės ir reglamentus. Tam komisija uh, užtikrinti turi dvi pagrindinės priemonės. E, pirmiausia, prevencinės priemonės, kurios neleidžia iš ES biudžeto uh, apmokėti netinkamų išlaidų prieš tas išlaidas padarant, o antras dalykas - finansinės korekcijos, e, kurios gina ES biudžetą ir reikalavimą, kad visos išlaidos, kurios e, skiriamos iš es biudžeto, atitiktų taisyklės. Mes audito metu vertiname šias dvi priemonės ir žiūrėjome, kaip komisija veiksmingai gina ES biudžetą e, bendro finansavimo kontekste. Ir žinome, kad e, iš Anglos politikos 7-13 metams buvo, ir 14-20 metams buvo skirta maždaug 350 milijardų eurų, tai yra apie vieną trešdalį ES biudžeto. Galime pasakyti, kad apskritai komisija veikmi, veiksmingai naudoja priemonės, kurias turi, naudojo tas priemonės 7-13 metų laikotarpiu. tarpiu. E, siekdama apginti ES biudžetą nuo netinkamų išlaidų. Mes nustatėme, kad komisija naudoja prevencinės priemonės, taip pat finansinio koregavimo priemonės, kur kas plačiau 7-13 metais negu kad ankstesnių laikotarpių. Ji e, proporcingai taikė priemonės ir daugiausiai dėmesio e, rizikingiausiams valstybėms narėms. Taip pat komisijos veiksmai e, daro spaudimą tam tikrą valstybėms narėms, jos priverstos e, valdymo ir kontrolės sistemas tobulinti. Bet pagrindinės problemos, kurios išprovokuoja komisijos veiksmus, yra nepaprastai sudėtingos ir užtrunka, kol jos įsprendžiamos. Ir iš tikrųjų geriau būtų taikyti prevencinės priemonės, e, apsaug, apsisaugant nuo finansinės rizikos. Taigi geriausia, kad iškart būtų deramai viskas daroma e, valstybėse narėse ir kad nebūtų pranešta apie netinkamas išlaidas komisijai. Tada komisijai nereikėtų prevencinių priemonių. Mes taip pat nustatėme, kad komisija susiduria su problemomis, užtikrindama stiprų, stiprią stebėsieną, kaip pavyzdžiui valstybės narės įgyvendina e, finansinės korekcijas ir nepakankamai kartais valstybės narės teikia informacijos apie tai. Dėl komisijos atskaitomybės apie prevencinės priemonės ir finansinės korekcijas mes pastebėjome, kad sunku e, matyti bendrą vaizdą, nes yra keletas dokumentų, kuriuose pateikiama tokia informacija ir ne vienas nėra labai išsamus. Mes taip pat prašėme uh, informacijos iš suinteresuotų subjektų, tai yra Europos parlamento ir tarybos atstovų. Kai kurie iš jūsų galbūt prisimenate, kad auditorumo nariai su jumis mumis susisiekė ir mes norėtume padėkoti Jums už bendradarbiavimą. E, iš atsakymų, kuriuos pateikė suinteresuoti subjektai, galime nustatyti, kad komisijos ataskaitos kartais nepateikia išsamios informacijos ir taip pat trūksta palyginimų tarp valstybių narių ir e, geros praktikos pavyzdžių. Aš norėčiau vieną svarbų dalyką pasakyti. Europos audito e, rūmai neturi labai plačių galių teikiant, pavyzdžiui, pavyzdžiui, konsultacijas valstybėms narėms. Tačiau skirtingai nuo audito rūmų komisija e, E, vadovaudamasi dažnesnės valstybių narių sistemo auditais, gali pateikti valstybėms narėms rekomendacijų apie tai, kaip pagerinti jų sistemų funkcionavimą, finansinio valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimą. Galvojant apie 14-20 metų laikotarpį, e, galima pasakyti, kad mes nustatėme, jog pati sistema yra geriau parengta. Komisija turi daugiau galių užtikrinti, kad e, netinkamos išlaidos nebus dengiamos iš ES biudžeto biudžetą ir taip pat e, komisijos pozicija apsaugant es e, biudžetą yra sustiprinta. Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mūsų rekomendaciją specialioje ataskaitoje išdėstytos. Mes rekomenduojame komisijai išlikti budriai ir užtikrinti, kad e, mokymuose nebūtų klaidų. Taip pat reikia pagerinti stebėsienos ir atskaitomės procedūras, reikia, kad ji pasinaudotų didesnėmis galiomis, kurios užtikrintos jai 14-20 metų laikotarpiu. Ponios ir ponai, dėkuoju Jums uždėmesi dėmesį. Labai ačiū už Jūsų ataskaitos pristatymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Pirinskiui, pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau. Visų pirma, aišku, sėkmingas anglos politikos įgyvenimas prasideda nuo tinkamo laikų parengtų, laikų parengtų programų dėl investicinių fondų. Uh, Bet aišku, mm, sėkmė gali būti pasiekta, kaip jūs ir, galite, kaip jūs ir sakėte, galiausiai tik tuomet, jeigu yra laikomasi tvarkingo finansų valdymo principų. Ir čia m, mm, pažeidimų užkardimas, taisimas labai, vaidina labai svarbų vaidmenį. Mm, audito ataskaito specialiojo, audito rūmų specialiojo ataskaito numeris 4 kalbama apie uh, Mm, prevencinės priemonės ir finansinius pataisimus Anglijos rytyje ir kalbama apie tai, kaip komisijos valstybių narių darbą būtų galima pagerinti, užtikrinant finan, es finansinių interesų apsaugą. Norėčiau um, tikrai labai įvertinti Pana Gretin ir jo komandos darbą, pasveikinti atlikus nuostabų darbą, rengiant šią specialią ataskaitą. Taip pat norėčiau pasveikinti ir tai, kad komisija sutiko su auditorumų rekomendacijomis Ir tai mes labai tikimės, kad komisija laiku ir visiškai gyvenins šias rekomendacijas. Kalbant apie 2013-2017 metų laikotarpį, komisija efektyviai naudojo turimas priemonės, kad būtų galima apsaugoti jas biudžetą nuo neteisėtų išlaidų. Auditorumai um, nustatė, kad prevencinės priemonės ir finansiniai pataisimai buvo taikomi daug anksčiau nei ankstesniuoju laikotarpiu iki 2006 metų ir tikrai daug efektyviau. Taigi, Aš siūlyčiau, kad parlamentas paremtų audito rūmų rekomendaciją ir Mm, e, tiesiog paraginti komisiją toliau budriai stebėti, kaip e, valstybės narės teikia savo ataskaitą 7-13 metų laikotarpį, bet tai, bei ateities laikotarpis. Taip pat raginame komisiją pateikti analitinės konsoliduotą ataskaitą dėl visų prevencinių priemonių ir finansinių pataisimų 2007-2013 metų laikotarpį, pasiremiant tą ataskaitą, kuri buvo parengta už ankstesnį laikotarpį. Auditorumai teisingai sako, kad teisinė bazė dėl visų visų finansinių pataisimų po šio programinio laikotarpio turi būti sustiprinta, tačiau svarbiausia yra vis tik tai e, pažeidimų sukčiavimo prevencija ir tos priemonės, kurios yra reikalingos, kad komisija įdėktos kaip galima greičiau dėl integruotos e, monetarnės sistemos valdymo, kad, nebūtų, e, kad būtų galima palyginamą analizę atlikti už dabartinį laikotarpį ir taip pat pažiūrėti ir į laiko tarp nuo 2014-2020 metų, e, tai kad laiku būtų prieinama ta informacija, kad e, biudžeto institucijos galėtų ją išanalizuoti. Taip pat turime papildomų rekomendacijų, tai yra darbinėme dokumente sudėta dėl pastebėjimų mm, ir auditorumo teisingai pastebi, kad mokėjimų sustabdymai ir nutraukimai yra rimta finansinė rizika valstybėms narėms ir gali privesti prie sunkumų taip pat ir pačiais komisijai. Va, valdant biudžetą. Šiame kontekste kontekst, komisija turėtų užtikrinti subalansuotas pastangas apsaugoti biudžetą ir pasiekti sankcijos politikos tikslų, užtikrinti pusiausvyrą tarp tų abiejų pusių ir užtikrinant, kad būtų laiku ir efektyviai vykdomas veiklos programos. Labai svarbu, kad per pačios valstybės narės nustatytų pažeidimus ir imtųsi preventinių priemonių, nes tuomet mažiau laiko reikės skirti problemų taisimui, o um, nustatymui ir daugiau uh, visą visam e, sprendimui. Ir aišku, reikia, kad būtų efektyviau dirbama, taip, kad um, pažeidimų lygis būtų mažesnis nei, uh, nei svarbus lygis. Labai svarbu yra nustatyti ir ištaisyti pažeidimus e, valstybėms narėms taikant savo audito sistemą, savo kontrolės sistemas nacionalinių lygmenių, kad būtų galima išvengti paskui e, pataisimų valstybės narės lygmenius ir lėšų susigražinimo. Taip pat reikia, kad būtų laiku ir kokybiška pateikiama informacija dėl finansinių korekcijų, dėl to, ką reikia padaryti komisija atlikus auditus, kad būtų galima e, daug sparčiau ir efektyviau viską padaryti pasakyti. Taip pat labai svarbu, kad komisija pateiktų, uh, užtikrintų teisinį tikrumą, te, tinkamas garantijas ir pagalbą tam, kad valstybės narės galėtų tinkam e, laikyti su specifiškai suformuluotų reikalavimų. Ir turi komisija dirbti glaudžiai su valstybių narių institucijomis, kad būtų užtikrintas efektyvumas tiek pirmo, tiek antro lygio kontrolės. Taip pat komisija turi pateikti valstybėms narėms gairias dėl horizontalaus monitoringo ir finansinių korekcijų gyvenimo, kad būtų galima užtikrinti finansinių korekcijų poveikio monitoringą, kas yra padaryta iki to momento. Atsižvelginti tai, kad audito atsparumui yra didžiulė svarba ir, ir rekomendacijų didžiulė svarba. Aš norėčiau rekomenduoti ateityje dar daugiau dėmesio sutelkti į sil, sisteminės ir silpnasis pusės, kurios yra išryškintos valstybių narių darbė, kad būtų galima pagerinti bendrą finansinio valdymo ir kontrolės procesą. Na ir du klausimai pabaigai auditorumom ir komisijai, kuri vykdo tolesnį darbą. Auditorumai nebuvo garantuoti dėl ilgalaikio ilgalaikio poveikio prevencinių priemonių finansinių pataisimų po 2007-2013 metų laikotarpio. Tai 11 punktas, 11 pastraipa, nėra tokia aiški ta nuomonė. Tai gal galėtumėte iš, plačiau papasakoti, kokie čia buvo sunkumai, kodėl buvo sunku įvertinti ir padaryti konkrečią išvadą. Taip pat dar vienas dalykas, pasakyta, kad nėra komisijos sprendimų dėl finansinių korekcijų 2007-2013 metų laikų programinių laikotarpių, tai yra 15 pasapė 57 punktas, gal galėtumėte ir čia plačiau paaiškinti. To... Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, Nizan. Uh, like congratulate... Dėkoju. Aš norėčiau pasakinti poną Pirinskį uh, su, su, su nuveiktų darbų. Iš tikrųjų, tai yra nepaprastai aktuali auditorumų pateikta specialioje ataskaita, kuri nagrinėjame kartu su sanglaudos forumu ir jį vyksta bendrai, kai kalbame apie sanglaudos politiką. Sanglaudos politika iš tikrųjų yra ilgalaiko investavimo politika. Ir skirtumų mažinimas yra mūsų pagrindinis prioritetas. Tačiau finansinio pataisimo mažinimas nėra e, tikslas, kurio reikėtų siekti savame, reikia e, siekti sumažinti e, tas situacijas, kai reikia taisyti, taikyti finansinį pataismę. Mes norime taip pat sumažinti naštą, kuri tenka regio, regionų valstybinarių biudžetams ir galime imtis įvairių žingsnių. Pavyzdžiui, galima būtų nustatyti konkretesnius e, ex ante vertinimo rodiklius ir tikslus. Taip mes galėtume geriau įsiaiškinti, kokio rezultato yra tikimasi. Toliau partnerystės susitarimų regioninės veiklos programos e, galėtų būti geriau apibrieštos, kad būtų visiems e, e, jų gyvenimo subjektams aišku, ko yra siekiama. Mums reikėtų taip pat, kad būtų atliekamas Europinio ligmens auditas, kad tinkamai būtų vedama apskaita. Tai palengventų gyvenimą visiems. Dauguma pažeidimų atsiranda dėl daromų klaidų, o ne dėl sukčiavimo. Taigi, jei mes teiktume daugiau techninės paramos, gal mums pavyktų sumažinti būtinybę taikyti finansinius pataisimus. Ir paskutinis, bet vis dėlto svarbus dalykus. Aš norėčiau padėkoti auditorumų komandai už tai, kad ji e, parengė šią specialią ataskaitą. Mes dabar kalbame net apie e, laiką, Ehm, apie e, tai, kas vyko beveik prieš dešimt metų. Bet aš manau, kad mes visi vis tiek turėtume susirūpinti dėl to, kad e, reikėtų reaguoti kur kas greičiau. Veiksmų reikia imtis kuo greičiau. Nereikėjo laukti 2008-2009 metų. Martyna. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti auditorumams už labai gerai parengtą dokumentą, už daugybę labai įdomios informacijos. Jūs žinote, kad mūsų pagrindinis tikslas yra apsaugoti Europos Sąjungos biudžetą nuo pažeidimų ir dėkuoju ponui Pirinskijai už parengtą darbo dokumentą. Aš ko gero kalbėsiu kaip ir ką tik pasisakęs Andrėjus. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija tikrai tinkamai panaud, gerai panaudojo turimas prevencinės ir teisumasis priemonės 2007-2013 metais. Tačiau jei valstybės narės būtų pritaikiusios kitas prevencinės priemonės, anksčiau, e, tuomet komisijai nebūtų reikėję taikyti tų preventinių taisomųjų priemonių ir mes būtume sutaupę nemažai lėšų. Taigi čia kreipiuosi ne vien komisiją, bet ir valstybės narės. Dėl tų prevencinių priemonių ir finansinių e, korekcijų kenčia ne tik jų biudžetai, bet ir įvairūs kiti uh, E, subjektai, kurie dalyvauja gyvenant programas. Taigi valstybės narės turėtų elgtis kur kas atsakingiau. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad komisija ir auditorumai suteiktų kuo daugiau paramos valstybėms narėms. Aš kartosiu tą, ką sakiau, kai nagrinėjome pirmą ataskaitą. Turime pasimokyti iš praeities klaidų ir padaryti viską, kad pataisimai būtų kuo mažesni. Tik reikėtų įsisavinti praeities pamokas. Džiaugiuosi taip pat, kad auditorumai kalba ir apie tai, kad e, komisija turėtų pagerinti stebėsinos sistemą. Aš manau, kad iš tikrųjų e, ta sistema turėtų būti geresnė, tam, kad, galima būtų, kad viską galima būtų gerai įvertinti analitinių požiūrių. Ir dar vienas konkretus klausimas. Jūsų ataskaitoje aštuntame punkte yra nurodyti skaičiai. Ten kalbama apie lėšų įsisavinimą, programavimo pabaigoje, kuris sudaro 65 procentus. Ir 2010 metais jis siekia tik tai 20 procentų. Ir aš norėčiau paprašyti audito rūmų paaiškinti, ar gerai aš suprantu, kad kuo, kad ap, lėšų absorbavimas paveikia klaidų lygį. Ir konkretus klausimas komisijai, ką jūs darote, kad lėšus būtų įsisavinimas per visą programavimo laikotarpį ir ypač kokiu veiksmus imatės jau kaip uh, tik pradedate? ruoštis programavimo laikotarpiui. Dėkoju. Na kągi komisijai užduoti keli klausimai. Taigi suteikiu žodį ponui Sybed, kuris yra regiono generalinio direktorato direktorius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems ir dėkoju ponui Greten ir jo komandai už įdomią ataskaitą ir dėkoju ponui Pirinski už jo papildomai pateiktas rekomendacijas pateiktame darbo dokumente. Dėkoju e, visiems. Mes suprantame, kad šioje specialioje auditorumo ataskaitoje patvirtinama tai, apie ką mes jau seniai kalbame šiame komitete, tai yra apie tai, kad mes patobuliname turimų, komisijos turimų prevencinių ir taisomųjų priemonių taikymą. Aš prisimenu mūsų diskusijas 2008-2009 metais šiame komitete ir šiandien matome, kad iš tikrųjų kad mes padarėme labai daug pažangos nuo 2007-2013 e, metų laikotarpio. Mes e, sumažinome klaidų lygį palyginus su 2006 metais ir manome, kad 2013 metų e, skaičiai taip pat yra geresni. Ir nebejoju, kad 2014-2020 metais taikoma sistema parodys dar geresnius rezultatus, nes dabar valstybės narės aktyviau dalyvauja šiame procese, aktyviau dalyvauja tame, kad būtų užkirstas kelias galimoms klaidoms. Mes patobuliname valdančiosios institucijos ataskaitų teikimą, Um, metinių programų ataskaitų teikimą. Visa kontrolės grandinė turi būti de, de, tinkamai atlikta valstybė narėje ir visa informacija turi būti surinkta iki metų pabaigos. Mes nesiniai paskelbėme metinę veiklos ataskaitą ir matome, kad labai gerai kad likutinė, likutinės kiekvienų metų klaidų lygis būtų nepasiektų reikšmingumo, reikšmingumo ribos. Tai, kas yra svarbu. Ir komisija be abejo nori ne tik naudotis visomis šiomis priemonėmis, bet ir nori padėti valstybėms narėms atlikti tinkamas, tinkamą prevenciją. Ir metinėje veiklos ataskaitoje pateikti skaičiai dėl finansinių pataisimų ir jūs matote, kad suminės e, finansinių pataisimų e, lygis yra pagerintas 2,9 milijardais. Ir be to valstybės narės e, taip pat atliko finansinį pataisymą, kurios bendra suma yra 6,6 milijardo. Taigi matote, kad skaičiai yra geresni, bet prevenciją toliau galima būtų tobulinti. Ir patikrinimo sistema veikia labai gerai ir mes taip pat parengėme gairės ir Pone Dleba Jadova jau sakė, kad gai, reikia valstybės narėms pateikti gairės. Mes ir taip jau jų parengėme labai daug, 400 puslapių, Tai tikrai yra daug. Ir tenai kalbama, pavyzdžiui, ir apie kaip turi būti atliekamas auditas, kaip turi būti įmamos uh, imtis. Ir e, visi šie dokumentai yra skirti tam, kad uh, valstybinio institucijos galėtų dirbti be klaidų. Ir mes taip pat e, parengėme veiks, veiksmų planus skirtus uh, viešiesiems pirkimams. Ir e, tas planas yra skirtas tam, kad galima būtų sumažinti klaidų lygį. Be to turime partnerių uh, priežiūros sistema, tai, taigi valstybės narės gali pasimokyti viena iš kitos. Vienas dalykas yra, kai komisija ateina ir pasako valstybėms narės, ką reikia daryti, o kitas dalykas yra, kai valstybės narės, bendraudamos tarpusavį, gali įsiaiškinti, kokia, kokia yra geriausia praktika ir kaip ją galima būtų realiai pritaikyti. Na kągi, mes pritarėm keturioms rekomendacijoms ir galiu Jūs patikinti, kad mes šiuo metu Rengėme baigimo deklaracijas, 2014 metų baigimo deklaracijas, užbaigimo deklaracijas. Ir ne, mes neuždarysime jokių programų, tol kol nebusime da, e, tikri, a, e, kad likutinės klaidų lygis e, per, met, per kiekvien, kiekvienus iš septynių metų yra mažesnis nei reikš, nepasiekia reikšmingumo ribos. Ir toliau padedame valstybėms narėms šiame procese. Toliau mes pripažįstame, kad iš tikrųjų ataskaitų patikima daug. Ir įsamiausia ataskaita, ko gal buvo komisijos finansinių interesų apsaugos at ataskaita. Ir matote, kad dabar, dabar kelios ataskaitos buvo apjungtos ir mes atsižvelgsime dabar į, į, į mūsų veiksmus, kuriuos mes imamės gernami apsidėj programų gyvendinimą ir uh, uh, reikalavimų vykdymą. Kalbėdamas apskritai apie stebėseną komisijoje, taip ją galima būtų gerinti. Iš pradžių mes rengėme sistem, stebėsinio sistemas skirtas kiekvienam pasiūlymui ir aukšto lygio darbo grupė dėl simplifikavimo, dėl, dėl supaprastinimo, dėl visų procedūrų supaprastinimo patikė mums daug įdomios informacijos. Ir mes da, manome, kad taip pat svarbu yra uh, pateikti mūsų analitinių apžvalgų medžiagą visoms valstybėms narėms, kad, kad jos galėtų pasimokyti. Aš visiškai pritariu komiteto nariams. Iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, mes e, turime, pažiūrėjau, veiksmų planą skirtą vienai prioritetiniai krypčiai, o kitais metais mes gyvendiname kitą veiksmų planą, skirtą kitai prioritetiniai krypčiai. Ir mes matome iš patirties, važiuoju, jūsų srityje, kad kartojamos yra tos pačios klaidos, kurios turėjo būti ištaisytos per pirmąją, da, pirmojo veiksmų plano įgyvendinimo etapą. Įgyvendinimą. Ir matome, kad valstybės narės nesidalyja savo patirtimi ir būtų labai gerai, jei mes galėtume visiems da, a, papasakoti ne tik apie geriausius praktikos pavyzdžius, bet ir apie daromas klaidas. Liepos mėnesio viduryje susitiksiu su valstybių narių atstovais ir mes kalbėsime apie tai, kaip galima būtų geriausia dalytis tokią informaciją. Paskutinis dalykas Mes be abejo panaudosime da, na, e, naują e, grinųjų finansinių pataisimų priemonę, apie ją kalbėjome šiame komitete. Ir valstybės narės nuo 2013 e, metų galėtų panaudoti tas lėšas dar kartą. Jūs tikrai pastebėjote, kad komisija nepriėmė sprendimo dėl tų finansinių pataisimų, dėl to, kad valstybės narės norėjo įspręsti problemas ir galėjo dar kartą panaudoti e, jau skirtas lėšas. Ateityje dėl šios naujos teisinės priemonės numatytos reglamente, net ir tuo atveju, jeigu valstybė narė, prit, e, kai valstybė narė pritarė pataisimui, bet tas pataisimas pateik, pasiranda jau po to, kai pateikimas metinės ataskaitos ir kai valstybės narės pateikia visus duomenis apie numatomą klaidų lygį, Jei komisija paaiš, e, iš, išsiaiškins, kad yra padarytas pažeidimas numatytas reglamente ir pataisimas jau bus atliktas, tuomet e, net ir pritaręs valstybės narės komisija turės priimti sprendimą dėl grinojo finansinio pataisimo. Mes tikimės, kad tai dėl tokio požiūrio valstybės narės elgsis atsakingiau, atsargiau ir stengsis užbaigti visą proceso ciklą prieš pateikdamos savo ataskaitas. Kartu reikėtų taip pat elgtis atsargiai, nes mes matome, kad tam tikros valstybės narės neskelbia informacijos apie išlaidas, dėl to, kad jos bijo tų grinųjų finansinių pataisimų. Ir da, de E, dėl to, kad jos nedeklaruoja išlaidų, tų, kol nepabaigs viso ataskaitų teikimo procesą, tai taip pat sulėtina lėšų įsisavinimą. Ir paskutinis dalykas. Aš manau, kad mes Norėt, turėtume kiek įmanoma daugiau pasimokyti iš patirties įgytos 2017-2013 metais. 2014-2020 metais mes kiekvienais metais renkame informaciją iš valstybių narių, lyginame, kas vyksta. O 2005-2013 metų laikotarpis vis yra vertinimas ir kaip bus viskas baigta. Mes pateiksime dar naujos informacijos apie tolesnės galimas prevencinės ir teisumasias priemonės, kurios gali būti reikalingos. Ir uh, mes visiškai jums pritarėme, finansinės korekcijos nėra da, da, šiaip savo tikslas savame, ne, tai, e, tikrai, e, tai tikrai yra tokia da, taisomoji priemonė. Ir mes tikimės, kad 2014-2020 metais komisijos finansavimas mažinamas 10 procentų kiekvienais apskaitos metais. Atsiprašau, 10 procentų sulaikimas kiekvienais metais yra atliekamas. Ir taip mes galėsime apsisaugoti ir ateityje nereikės taikyti tiek daug finansinių pataisimų bet be abejo, kad kai bus e, pateiktas galutinės ataskaitos, mes turėsime įsiaiškinti, ar yra rizika deklaruotoms išlaidoms ir jei tos e, ta rizika yra didesnė nei 10 procentų, tuomet mes turėsime priimti sprendimą dėl e, mokėjimų sustabdymo. O jei mes pamatysime, kad programos eigoje tie 10 procentų yra panaudojami, mes turėsime para, priversti valstybę narę pagerinti sistemą. Ir paskutinis dalykas, ponas, ponia uh, Labajova kalbėjo apie prevencinės priemonės ir apie valstybių narių uh, uh, turimas sistemas. Mes paėmėme 20 programų imti ir. Da, tol, kol dar nebuvo gyventas veiksmų planas e, po mokėjimų e, nutraukimo, galima buvo manyti, kad programos buvo gyvendinamos e, geriau. Ir mes matome, kad mes galime paveikti tam tikrą instituciją ar programos gyvenimo dalį, bet nebūtinai pagerinti visą, visų institucijų ar visų programų numatytų intervencijų kokybę. Todėl mes uh, raginame gyvendinimo institucijas dalintis patirtimi ir mokytis iš mūsų sukauptos patirties, tos patirties, kurias mes panaudojame savo priežiūros sistemas ir priemonės. Dėkoju už tokius išsamius atsakymus. Dabar auditorumo atstovui apibendrinti diskusijoms. Dėkoju. Dėl ilgalaikio poveikio pranešėjas kėlė klausimą, dėl to aš turėčiau pacituoti komisiją. Ilgalaikėje perspektyvoje klaidų lygis turėtų sumažėti, bet mes išanalizavome kai kurias veiklos programas ir pamatėme, kad pat, iš patirties nepasimokyta. Ir Mes apie tai kalbame su uh, savo ataskaitoje uh, 106, 110 punktuose konkrečiai. Ir nėra ryšio tarp įsisavinimo ir klaidų. Ir klaidų e, lygis didėja kartais bet tai yra e, įsisavinimo pasiekmė. Keturiasdešimtame pus, puslapyje yra mūsų ataskaitos apie viską konkrečiai pasakyta. Mes e, konkrečiai žemė į finansinės korekcijas, nieko kita. Dėkoju dabar pranešėjas ponas Pirinskis. Dėkui pirmininkė. Labai trumpai šį kartą. Norėčiau išsakyti savo dėkingumą už tai, kad komisija labai konkrečiai e, pasisakė tiksliai ir dėkoju auditorumų nariui, ponui Gretin, už jo patikslinimus. E, mes turėtume kartu siekti užtikrinti, kad e, būtų išvengta tų pačių klaidų kartojimo ir galbūt reikėtų tam tikros signalų sistemos, e, pavyzdžiui, kad būtų galima atkreipti dėmesį į kartojamas klaidas ir galvoti, kaip būtų galima išvengti tokios praktikos nederamos. Dėkoju, ponė Pirinski. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad parengėte pranešimus dėl tų specialiųjų ataskaitų. Labai išsamus darbas Jūsų ir sveikinu Jūs. Deja, dėl kitų klausimų ne Jūs pranešėjas. Aš pats rengiau pranešimą. Ir tai yra pranešimų projektas dėl uh, Es jaunimo ir garantijų iniciatyvos išlaidų kontrolės ir ekonominio veiksmingumo stebėsenos. Galiu pasakyti tik tiek, kad pranešimas rengiamas kol kas yra. Norėčiau, kad šešėliniai pranešėjai kiti kolegos išsakytų e, nuomonės šiuo klausimu. Praeitie nemažai buvo parengta pranešimų apie jaunimo nedarbą. Auditorumai e, taip pat per pastarus metus parengė specialiųjų ataskaitų. Aš džiaugiuosi, kad galiu rengti pranešimą šio klausimu, nes kas kart sakau, kad gerai, kad apie tai kalbame, nes šiaip jaunimo nedarbas yra vienas iš didžiausių skandalingų dalykų mūsų valstybėse narise, kai kuriuose e, valstybėse narise tikrai e, nepaprastai dideli e, skaičiai yra jaunų bedarbių ir ištisos kartos žmonių neturi darbo, jaunų žmonių reikia, kad kažkas būtų daroma spręsti šiai problemai. Aš džiaugiuosi, kad atsirado jaunimo garantija, jaunimo užimtumo iniciatyva. Ir yra tam tikrų sėkmės pavyzdžių. Džiaugiuosi, kad mes kaip parlamentas e, laimėjome argumentą dėl to, kad reikia finansavimo iš anksto. E, E, skirti, kad iškart būtų galima spręsti problemas, o nelaukti daugiametės finansavimo programos pabaigos. Ir džiaugiuosi, kad parlamentas suvaidino pozityvų vaidmenį, e, pateikdamas tokius argumentus ir laimėdamas. Ir tai turėjo poveikio, ES nedarbas sumažėjo, e, įskaitant jaunimo nedarbą ir norėčiau uh, pasidžiaugti iniciatyvomis, programomis, kurias įdėgėme, šiek tiek prisidėjo prie padėties gerinimo. Tai bet 16 metų pabaigoje, pabaigoje beveik 19 procentų jaunų žmonių neturėjo darbo ir tai, mano nuomonė, yra neprimtina ir reikia toliau veikti. Dėl to aš labai nudžiugau dėl to, kad taryba ir parlamentas nusprendė pratesti jaunimo e, užimtumo iniciatyvą bent jau iki 20 metų. Ir galbūt e, reikėtų dar kalbėti apie tai, jog ji ir vėliau turėtų būti gyvendinama. Kolegos e, matė pradžioje, kad buvo 6 milijardai skirta, paskui dar milijardas, taryba pritarė tam ir uh, Tai yra tikrai nemažai lėšų, bet jeigu padalysime juos visiems e, bedarbiams 28 valstybėse narėse, tai nėra tiek daug, reikia daugiau ES išteklių. Ir valstybės narės turėtų ieškoti išteklių ir skirti šiam, šiai svarbiai sričiai. ES vargu ar galės viena išspręsti šią problemą. Valstybės narės taip pat turi veikti Dėl valstybių narių manau, kad daug valstybių narių gana lėtai įgyvendino pradžioje šią e, sistemą jaunimo garantijos, galbūt tai ir suprantama, kadangi skubotai ji buvo įvesta ir kai kurioms valstybės narėms e, prireikė laiko, kol įsiaiškinta buvo, ko, ką reikėjo daryti ir e, taip pat ne visos valstybės narės yra įdėgusios pro reformas, kad būtų galima visiškai gyventi jaunimo garantiją. Pavyzdžiui, mes žinome iš audito rūmų ataskaitos, kad e, trūksta diskusijų su savanorių sektoriumi, maisto sektoriumi, verslu, kad būtų galima pateikti deramų pasiūlymų jaunimui, ar tai būtų pasiūlymai dėl darbo, ar uh, mokymo. Dėl pasiūlos mes anksčiau esame apie tai kalbėję. Jauni žmonės, žmonės turėtų sulaukti kokybiškų pasiūlymų, apie tai nemažai kalbėjome mūsų komitete ir aš asmeniškai manau, kad e, darbo pasiūlymas e, turėtų būti ne, ne bet koks, reikia kalbėti apie kokybišką darbą ar kokybiškas e, mokymo, apmokymo programas. E, pavyzdžiui, neprašyti jaunimui e, atėjus į darbą gaminti kavą, daryti kavą ar kopijuoti dokumentus. Reikia užtikrinti tikrai, kad tie pasiūlymai būtų aukštesnės kokybės ir kad žmonės paskui galėtų užsitikrinti darbą ateityje, lengviau susirastų darbą ateityje. Uh, Galbūt reikia labiau apibriežti tiksliau, kas tas kokybiškas darbas, gal reikia diskusijų apie tai ir komisijos įdomu būtų paklausyti, ką jie apibriežtų kaip kokybišką darbo pasiūlymą. Kitas dalykas, apie ką kalbu, yra atskaitomybė duomenys. Mes, e, biudžeto kontrolės komitetas, turbūt natūralu, kad e, teikiame pastabų dėl tokių dalykų Ir taip pat e, matome, kad audito rūmai yra išreiškę susirūpinimo dėl duomenų susijusių su naudos gavėjais apie rezultatus jaunimo užimtumo iniciatyvos. Matome, kad e, ne vienodą tą informaciją reikia gerinti, e, jos egzistavimą, jos kokybę ir reikia užtikrinti galimybę palyginti duomenys, nes jo turi būti e, lyginami tarp valstybių narių, kad, jos, kad valstybės narės e, panašiai e, dirbtų, nekalbėtų apie skirtingus dalykus. Taip pat iššūkių, iššūkiai dėl įgūdžių netitikimo. Ir reikia išanalizuoti poreikius įgūdžių ekonomikoje kad būtų galima išspręsti e, stokos įgūdžių problemą ir jauni žmonės, kad galėtų geriau prisidengti ateityje. E, kaip aš sakiau, tai yra tik tai projektas pranešimo, reikės dar labai daug apie tai kalbėti ir e, mielai išklausysiu šešėlinių pranešių ar kitų komiteto narių pastabų baigsiu ir dabar suteiksiu žodį kai kuriems iš šešėlinių pranešėjų. Martina nori pasakyti, gal ponas Salafrankas Sančias nėra EPP vardu. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už darbą tokiu e, jautriu, svarbiu klausimu ES, kaip Jūs ir sakėte, jauni žmonės neturintis darbų. E, skaičiai tokių žmonių yra tiesiog baisus. Matome problemą, kuri ekonominė prasme yra netvari, politinė neprimtina ir moralinė prasme netoleruotina. Taigi reikia būtinai E, pasižiūrėti, kaip ES e, ieško išeities, e, kalbu apie jaunimo garantiją, užimtumo iniciatyvą. Jūs, kaip ir sakote, savo pranešimų projekte reikia pirmiausiai galvoti apie jaunus žmonės, tokius, kurie dėje nei mokosi, nei ieško darbo veiksmingai. Ir nežinau, kaip jūs kreiptis, ar gerbiamas pirmininkė, ar gerbiamas pranešėjau, turbūt ir taip ir taip, bet noriu pasakyti, kad reikia siekti e, mums dirbti glaudžiai, ieškoti sutarimo su valstybėmis narėmis, tarpusavio supratimą. Ir nežinau, ar tai yra tik biudžeto klausimas kai kurios valstybės narės šimtų procentų nepasinaudojo biudžeto galimybėmis ir kitomis priemonėmis esančiomis e, kovoti su šia problema. Tai yra labai svarbi tema ir ji išlieka nuolat aktuali, e, ji Europos e, semestro kontekste, užimtumo komiteto e, darbo kontekste, mūsų komiteto darbo kontekste išlieka labai aktuali. E, ir aišku yra įvairių prieštaravimų. Jūs teisingai pastebėjote, rezultatai nevienodi. Mes e, sugebėjome e, be, ne šešiais punktais sumažinti jau bedarbių skaičių, bet neturėtume džiaugtis, tenkintis tokiais skaičiais, turime dirbti toliau, kad būtų galima dar labiau sumažinti procentą bedarbių ir aš EPP frakcijos vardu norėčiau uh, išsakyti pozityvę nuomonę dėl šio pranešimo. E, pastebėjimai yra tikrai e, išmintingi, protingi, mes esame pasirengę pritarti. Aišku, e, turėsime pakeitimų, kurie nebus esminiai, bet manau, kad mes visi suprantame ES veiksmų svarbą šioje srityje. Jeigu galėtume suteikti daugiau išteklių, uh, ar galbūt veiksmingiau galėtume naudoti išteklių. Mes turime galvoti apie tai, kas yra iš tikrųjų svarbiausia ES, o šis rytis yra vienas iš didžiausių prioritetų ir tikrai mes esame pasirengę pritarti pranešiai paremti jį. Ačiū Jums už Jūsų pastebėjimus, da, lauksiu Jūsų pakeitimų. Toliau Martina, dėkoju. Aš e, valandų valandas apie tai galėčiau kalbėti, nes šešėlinė pranešė užimtumo komitete buvau šio klausimu. Diskusijos buvo šiek tiek kitokios negu biudžeto kontrolės komitete, bet tikrai noriu padėkoti Jums už puikų darbą. E, Jūsų projekte kalbama apie svarbiausius dalykus. Tik keletą elementų, kurie aktualūs ir užimtumo komitetui pirmiausia. E, galvojant apie tai, kaip veiksmingiau investuoti lėšas, reikia galvoti ne tik apie kažkokias laikinas darbo vietas, bet apie tvarumą darbo rinkoje. Ir mes turime labai atsargiai elgtis, kad ne pradėtume kalbėti apie tai, kad kažkoks pasiūlymas yra veiksmingas, jeigu jis yra tik laikinas ir neužtikrina ilgalaikio žimtumo. Jaunimo garantijos priemonių gyvenimas turi būti kaip galima spartesnis, mano nuomonė, nes reikia kaip galima greičiau spręsti problemas, tačiau veiksmingai, o man tai reiškia derintis prie darbo rinkos poreikių paklausos, taip pat reikia numatyti švietimo mokymo galimybės. Daugiausia užimtumo komitete kilo diskusijų dėl to, apie ką ir jūs kalbėjote. Tai yra kokybiškas pasiūlymas, kaip apibriežti tokį pasiūlymą. Kaip jūs žinote, suprantate, aš kaip liberaliai tai e, galbūt žiūriu e, kiek kitaip e, negu kiti Pavyzdžiui, man vienaip gali atrodyti, pagal valstybės narės taip pat, Ispanijoje, Čekijoje tas e, kokybiškumas, kokybė gali būti vertinami visai kitaip. Užimtumo komitetas patvirtino pareitą savaitę rekomendacijas, tai yra geras pagrindas apibrėžimui dėl kokybiško pasiūlymo. Būtent sakom apie tai, kad pasiūlymas geros kokybės, jeigu jis atitinka išsilavinimą, patirtį žmogaus, kuriam siūloma taip pat, e, jeigu e, užtikrina e, tvarumą ir integraciją asmens į darbo rinką. Bet turbūt biudžeto kontrolės komitetui to nepakanka, nes negalima to dalyko įvertinti, apskaičiuoti, kas, galvojant apie konkrečius rodiklius. Taigi sudėtinga yra pateikti tokį apibrėžimą Ir aš taip pat galvoju, kad apibrėžimas pats negarantuoja e, sėkmės dalyvavimo jaunimo garantijoje. Taigi gana e, tokia sudėtinga ši dalis. Kita diskusija, ir aš sutinku su jumis dėl to, būtent e, dėl politinio aspekto amžius jaunimo garantijos dalyvių. Ji turėtų būti padintas jis iki 30 metų. Aš asmeniškai prieš, nes manau, jog 25 e, pakankama būtų riba. Reikia galvoti apie labiausiai pažeidžiamus jaunus bedarbius, bet e, turbūt plačiau apie tai bus kalbama ateityje. Baigdama, noriu pasakyti, jog esu įsitikinusi tvirtai, kad finansavimo nepakanka. Reikia struktūrinių reformų valstybėse narėse, tai yra būtina, kalbu apie darbo rinką, švietimo sistemą, reikia stiprinti administracinius pajėgumus. Perdai mes jau matėme kai ką, kai buvome surengę misiją į Italiją ir Kalabriją faktų nustatymo, kad aiškinume, kokia yra situacija su jaunimo garantija. Mačiau, jog yra e, administracinių pajėgumų problemų ir taip pat e, yra problemų dėl skirtingų e, valdysenos lygmenų Europos valstybių narių ir regioninės vyriausybės. Italijos atveju mes pastebėjome tam tikras problemas ir aš norėčiau rekomenduoti Jums e, pažymėti, kaip svarbu bendradarbiauti visiems valdysenos lygmenims. E, dar vienas dalykas, esu dėkinga, kad Jūs paminėjote e, įgūdžių netitikimą, kalbate apie tai, kad reikia deramų įgūdžių ateičiai ir aš pranešė savo komitete esu pranešimo dėl naujų įgūdžių e, darbo tvarkės, tai yra labai rimtas uždavinys visoms institucijoms. E, taip pat neturime pamiršti e, naujų darbo vietų kūrimo, bet mes turbūt neįspręsime tų dalykų, turime galvoti taip pat apie tai ir taup, tau, sutaupimą lėšų. Ponas Valį. Dėkoju. Man taip pat labai rūpi jaunimo nedarbo problema. Pirmiausiai galvoju apie periferinės e, valstybės narės ES, kurios e, išgyvena disbalansą, pat patiria disbalansą, ekonominės problemas ir tikiuosi, kad kai kurios problemos bus trumpalaikės ir po rinkimų Vokietijoje galbūt įvyks tam tikrų pokyčių, nors aš asmeniškai nelabai tuo tikiu. Jeigu pažiūrėsime į jaunimo garantiją ir finansavimą, taip matome skaičiai spūdingi, bet tuo pačiu metu tie skaičiai netitinka ekonominių poreikių. Visiškai pritariu tam, kas ką tik buvo pasakyta, nes ir savo šalyje lankiausi vairiose vietose kalbėjom apie tai, kaip užtikrinti didesnį veiksmingumą administruojant e, šią naują sistemą, kaip stiprinti administracinius gebėjimus, kad e, veiksminga, kad duotų rezultatų jaunimo garantija. Dažnai E, kartais žmonės e, turi važiuoti, važiuoja į darbą savo lėšomis, bet e, darbo jie negauna. Turi, turime taip pat galvoti, kaip padidinti paklausą, tačiau tuo pat metu reikia galvoti ir apie geresnės kokybės darbo vietas, bet jeigu vietovėje tam tikra ekonomikos būklė yra labai prasta, tai kokybiškų darbo vietų nėra e, labai daug, reikia politinio dėmesio daugiau, yra labai sudėtinga padidinti e, paklausą, pagerinti darbo vietų kokybę ir užtikrinti sėkmę. tokiuose nukentėjusiuose vietovėse. ES turi labai daug dirbti. Aš savo ruoštų e, akcentuosiu valdysenos sistemą, kad atsirastų valstybėms narėms galimybių e, derinti veiksmus su ES, bet jos pačios turėtų sukurti tokią situaciją, kai atsirastų daugiau paklausos nes kitaip mes nesugebėsime deramai gyvendinti jaunimo garantijų programos ar jaunimo užimtumo programos. Nes mes nesugebėsime sukurti darbo vietų, išjudinti ekonomikos ir sukurti darbo, padėti, padėti jauniems žmonėms. Ir tose teritorijose išliks labai aukštas nedarbo lygis. Dėkuoju. Next speaker, Mr. Prinsky. Ačiū toliau, panas Pirinski. Much, uh, chair. Ačiū pirmininkė. Labai pritarčiau jūsų mm, bendroms e, pranešimo mintims ir ką kolegos sakė, kad e, tikrai yra visiškai nepriimtina situacija jaunimo žimtumo srityje, ypač kai kuriuose valstybėse. Uh, Aš norėčiau tik tai mm, akcentuoti vieną aspektą, kurį, manau, svarbu pažymėti. Jūs minėjote, kad yra tas mm, netitikimas, kad kai kurios valstybės narės mm, pradėjo kiek vėliau. Mes, kartai, mes girdime, kad pinigai yra leidžiami, tačiau kur rezultatas. Ir buvo ataskaita panaudojo 2015 metų duomenys, kuri buvo tikrai uh, liūdinanti. Man atrodo, esmė yra tokia, kad tokios sistemos yra skirtos ir tiesiogiai sukurti, padėti sukurti darbo vietas, bet ir uh, E, skirtos sukurti, padėti sukurti sistemas valstybėse narėse, kurios leistų daug geriau identifikuoti mm, e, švietimo, mokymo, nedarbo visas rytis ir, ir problemas, kad būtų galima mm, daug geriau pajusti jaunimo situaciją, išsiaiškinti ją nuodugniau, kad būtų galima galvoti apie tinkamas uh, Um, užimtumo formas ir, ir labiau padėti valstybėms narėms plėtoti tas sistemas. Ir galvojant apie jaunimo garantijų sistemą išlaidų efektyvumo vertinimą, reikia įvertinti, kiek valstybės narės realiai sustiprino savo pajėgumus, kiek jos sugebėjo patobulinti uh, tas sistemas, kurios leidžia įveikti štai tokius iššūkius, tai yra būtent, kaip jūs ir minėjote, trūkdžius, kurie trukdo jaunimui įsitraukti į darbo rinką. Toliau ponas Vali irgi, man atrodo, paminėjo būtent tai, kad uh, Yra taip pat ir šios problemos horizontalus aspektas, tai yra jaunimo visos garantijos užimtumo sistemos e, sprendžia problemas, tačiau problemos yra labai įvairialybės, labai priklausomos nuo bendros aplinkos, nuo regiono skirtingos specifikos, kad kai kur galbūt nėra to patrauklumo jaunimui įsikurti ir susirasti darbą. Taip pat e, galima kalbėti apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui valdžios veiksmų veiksmų koordinavimas per Europos semestrą, panašios priemonės. Priešingų atveju aukštas nedarbo lygis tarsi tampa tarsi jaunimo tos sistemos yra kaltinamos, kad jos neveikia ir aukštas jaunimo nedarbo lygis išlieka, tarsi dėl to, tačiau turi būti tai žiūrima visiškai kitaip, ne vien tik tai iš finansinio požiūrio taško, reikia galvoti uh, Mm, reikia galvoti, kad šios programos nėra vienintelis ir, ir galutinis atsakymas e, sprendžia šias problemas. Tai yra tiesiog viena iš iniciatyvų, kurios galbūt įgyvendinamos priešakinėse linijose, bet e, reikia nepamiršti ir viso kito konteksto. Um, Ačiū pirmininkė, dėkuoju už Jūsų pranešimą. Man atrodo, galima būtų teisingai pasakyti, kad visos frakcijos remia daug, daug maž Jūsų pranešimą. Galbūt skirtingose komitetuose kiek tai skirtingai sutelkiamas dėmesys į skirtingus klausimus, bet panas Pirinskis labai teisingai pasakė, kad visų pirma mūsų užduotis yra pažiūrėti, kaip tie pinigai yra panaudojami, kiek efektyviai jie yra panaudojami, ar iš tikrųjų re re realių yra įmamosi veiksmų dėl tikrai skandalingai aukšto jaunimo nedarbo lygio. Ir antras dalykas, pasinaudojus to darbo rezultatais, labiau sutelkti dėmesį Europos semestro procesus tose valstybėse narėse, valstybėse narėse kad būtų paskatintos gerės išsamesnės visos sistemos, kurios užtikrintų geresnį mokymą, rengimą, ypač tose valstybėse narėse, kur, kur buvo istoriškai galbūt geresnės mokymo, profesinio mokymo, įdarbinimo, pramonė paremto mokymo sistemos. Um, mes matome, kad jaunimo nedarbo lygis yra daug žemesnis nei kitose valstybės narėse. Tai aš manau, kad jaunimo um, šių garantijų prasmė ir yra ta, mes norime paskatinti platesnės diskusijas valstybės narėse, kaip yra naudojamos mokymo ir įdarbinimo uh, galimybės, kaip mes mokomės vieni iš kitų, kaip mes panaudojame šias priemonės gal pernelyg daug dėmesio yra sutelkta į akademinį trečio lygio švietimą, per mažai dėmesio į jaunimo apmokymą, jau grinai darbo vietoje, tokį profesinį specialybės apmokymą. Galbūt kai kurios darbo rinkos efektyviau sprendžia tos problemus, kitos e, darbo rinkos galbūt labiau internacionalizuoja, tarptautinio tokio pobūdžio, tai reikia atsižvelgti į tą specifiką, panaudoti galimybės Pavyzdžiui, Dublinas labai tarptautinis miestas, daug jaunimo atvyksta, dirba mm, tarptautinėme versle, informacinių technologijų sektoriuose ir taip toliau. Ir man atrodo, pavyzdžiui, mes turėtumėm skatinti valstybę valstybėse narėse, kuriuose nėra štai tokių galimybių atsiveriančių, mm, būtent um, pagalvoti apie tokius modelius, uh, kurie atvertų galimybės. Ir pirmininkius teisingai pasakėte, tai vis tik tai jaunimo nedarbas yra labai per didelis. 90 procentų valstybių narių vis dar jaunimo nedarbas yra pernelyg aukštas. Ir eurozonoje, pavyzdžiui, eurozonos ekonomikos valstybėse taip trajektorija ekonomikos galbūt geresnė nei buvo, ką stebime ypač pastarosius trejus metus, bet vis tik tai yra išlieka labai didelis skaičius jaunimo, kuris visiškai nepalestas tų pokyčių ir tikrai galima panaudoti tas išlaidas daug geriau ir, ir, ir tie duomenys, kuriuos jūs paminėjote, yra labai svarbus. Turime gerų pavyzdžių, blogų pavyzdžių ir mes turime skatinti tas valstybės narės, kurios lietai juda šioje srityje, um, galvoti apie tvarų modelį, um, apie kurį jį kolegos kalbėjo, kad, kad jos perimtų tą pažangę praktiką. Ir toliau dar vienas dalykas tikrai yra ekonomikose. Uh, problemų dėl mokesčiais, su apmokestinimo sistemomis, uh, Iš tikrųjų, jeigu mes apmokesname jaunimą, tai natūralu, kad darbo jėga tiesiog keliasi į kitas valstybės narės ir ieškosi geresnių galimybių. Tai reikia įvertinti. Tai iš tikrųjų, kiek didelis asmenų e, pajamų mokestis skatina žmonės išvykti kitur. Tai galbūt reikia kažką daryti su apmokesnimu, reikia žiūrėti į sėkmingiau dirbančias ekonomikas. Man atrodo, kad tai turėtų būti irgi šių diskusijų neatsiema dalis. Conclude... Ačiū. Man atrodo, kad baigėme norinčių pasisakyti sąrašą. Gal komisija galėtų dabar tarti žodį. Mes turime Ampul atstovą Pietrą Antonijo. Tonio. Pietro Antonijo Lorijus, taip. Labai diena visiems, ypač dėkoju pranešėjai ponai Von už uh, šį pranešimo projektą, dėkojame šešiliniams pranešėjams, visiems parlamentarams. E, šiandien mm, diskutuojame nepaprastai svarbius klausimus, kurie labai svarbus visuomeniai, visuomenės nuomoniai, bet tai taip pat labai svarbus klausimai komisijai, komisijos darbė, tai yra jaunimo nedarbas. Iš tikrųjų, mano, mes galvojame, kad reikia iš moralės požio taško žiūrėti į jaunimo garantijas, jaunimo nedarbas neišnyko. Yra, aišku, tam tikrų padrasinančių ženklų. Nuo 2014 metų 16 milijonų jaunuolių pasinaudojo jaunimo garantijų sistemomis, 10 milijonų jaunuolių uh, turėjo galimybę susirasti darbą, įgyti stažuotę, dalyvauti pameistrystės programoje ir įgyti mokymo dalyvauti mokymo programuose. E, ir jūsų pranešime yra pabrėžiama tai, kad e, labai svarbus yra tas faktas, kad kai kurios valstybės narės gan lietai įsitraukia šią veiklą. Tik dvi valstybės narės pranešė mums apie tai, kad yra paskirtos konkrečios institucijos atsakingos už šią programą. Tai yra tik tai, e, e, kol kas dar tik tai 32 iš 34 institucijų paskirtos. Jeigu pažiūrėtume 2016 metų laiko, laiką, e, Liepos mėnesį 1,4 milijono jaun, jaunuolių gavo paramos per jaunimo garantijos iniciatyvą tikrai per kelis mėnesius paskui tas skaičius labai smarkiai išaugo, mes laukiame naujų duomenų. Mes gausime taip pat nuo duomenys apie Europos socialinio fondo ir jaunimo iniciatyvų gyvendinimą e, kiek vėliau, taigi papildoma bus informacija. Komisija, aišku, pritarė pranešime išsakytą nuomonę ir auditorumų nuomonę, kad reikia daug daugiau padaryti, kad būtų galima pasiekti jaunimą, pateisinti jų poreikius. Jaunimo nedarbas ir vienas dalykas ir tie poreikiai, dėl kurių reikia dėti ypatingas pastangas tam, kad tikrai pasiektumėm jaunimą, kad tikrai įvykdytumėm e, rodiklius, kad tikrai sukurtumėm naują situaciją. Mes ir toliau kartu su valstybėmis narėmis dirbsime, kad būtų palankios sąlygos sukurtos finansiniam palaikymui, politikos priemonėms, visoms sistemoms, kurios yra reikalingos vietoje įgyveninti. Ir turime valstybių narių prašymų e, laikytis labiau tikslinio požiūrio. Mes taip pat prašome, kad valstybės narės geriau apibrieštų pagrindinės tikslinės grupės, kurioms reikėtų teikti jaunimo garantijų sistemų paramą vietoje. Ir čia irgi turime jau tam tikrų pozityvių ženklų. 2015 metais didelėme skaičiuje valstybių narių, tarptų, kurios e, naudojasi jaunimo garantijos sistema, pusė buvo atitiko mm, apibrieštus poreikius, bet aišku, negalime ramiai sėdėti, mes toliau dirbsime aktyviai ir džiaugiamės e, kaip komisija, kad teisės aktų leidėjai ne tik tai palaikė mūsų pasiūlymą dėl biudžeto jaunimo užimtumo iniciatyvai, bet ir padidino vienu milijonu, ne tik vieną milijoną patvirtino, bet ir patvirtino daugiau, tai yra 1,2 milijardo ir Europos audito e, rūmų klausimas buvo ir, ir mes tikrai puikiai suprantame, kad tų pinigų nepakaks, mes puikiai suprantame, kad ir TDO, ir Eurofondas um, skaičiuoja, kad reikėtų daug didesnių investicijų investicijų, norint įveikti šį iššūkį, bet aišku, dirbdami iš vien, kaip, kaip mes jau ir minėjome, kaip jūs minėjote, mm, mes galėsime įveikti tą tokį tikrai labai daugelįpį iššūkį. Aišku, tam iššūkiai reikės labai įvairių e, priemonių, tai yra ir ekonominės valdysenos priemonių, ir Europos semestro priemonių, ir kitų. Na ir čia norėčiau paminėti kitą momentą, ką jūs e, pabrėžėte, tai yra užimtumo e, galim, e, galimybių pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą kokybė. Čia mes dirbame su TDO yra įvairios literatūros dėl užimtumo kokybės vietoje. Jeigu pažiūrėtumėm į EBPO užimtumo kokybės vertinimą, yra trys kategorijos. Tai yra pajamų kokybė, saugumas, tai yra kokių garantijų yra tikimasi iš darbo vietos ir darbo aplinka, pavyzdžiui, darbo valandos. Pane Blabajova taip pat siūlė įtraukti tvarumą, mm, kad dėl to, kad būtų užtikrintas tas tvarumas po to, kai jaunimo garantija yra panaudota ilgalaikiškumą tą užtikrinti. Tai ir, ir, ir po EPSCO mes dirbsime su tarptautinėmis organizacijomis ir su MKO komitetu mm, taryboje, kad geriau įvertintumėm kas tai yra ta kokybė užtikrinama e, pagal jaunimo garantijos finansavimą, kokie turėtų būti rodikliai, e, kokie, kokios yra pareigos geriau stebėti jaunimo užimtumo E, iniciatyvos ir jaunimo garantijos lėšų gyvendinimą. Tai tiek. Ačiū pirmininkai. Tikrai nudžiugino tas faktas, tai, ką Jūs paminėjote, kad pripažįstate, kad yra pažangos, kad aišku, dar yra išliekančių problemų, bet žinoma, Jūsų ir toliau efektyviai dirbsite tais klausimais, o dabar dėl pranešimo projekto. Mm, man atrodo, kad kolegos plačiai sutarė, jog tikrai reikia sukurti reikalingus administracinius pajėgumus tam, kad būtų galima um, garantijų sistemą tinkamai gyveninti, taip pat, kad turėtumėm uh, tinkamų duomenų pamatuoti pažangą. Tai čia reikia tos klausimus, aišku, spręsti ir toliau diskutuoti, reikia dar ir platesnių uh, diskusijų dėl to, kaip pavyzdžiui, kad yra um, įgūdžių netitikimas pagal uh, mūsų ekonomikos poreikius. Uh, na, dėl 25-30 metų ribos buvo išsakyta neigiama nuomonė toliau dėl kokybės, kas turėtų būti kokybė. Tuos klausimus reikia išspręsti. Aš manau, kad tikrai um, dar ir kolegos pateiks pakeitimo, aš jų lauksiu iš jūsų ir, ir toliau galėsime dirbti ties klausimais. Dabar te, pakeitimo pateikimo terminas yra Liepos 10 diena. Uh, that... Tai tuo šio klausimo diskusijas baigsime. Tai buvo penktas klausimas, dabar šeštas klausimas. Tai yra kont misija į Kroatiją ir Serbiją. Liepos 17-20 dienomis šiais metais kolegos jau gavote programos projektą šiai misijai. Prašysiu kolegų užsirašyti, kas pageidaujate vykti. Mes jau per praeitą posėdį gavome keletą pavardžių, tai gal dar kažkas pageidautumėt. Labai raginu vykti kartu į misiją į Kroatiją ir Serbiją. Mm, kolegos, kaip galima greičiau prašyčiau užsirašyti tam, kad būtų galima užrezervuoti lėktuvų skrydžius ir, ir panašiai, planavimo tikslais. Mm, ir mūsų tikslas yra pažiūrėti, kaip yra panaudojamas ES lėšos šiose dviejose valstybėse pažiūrėsime ir kaip jos stiprina savo o, pajėgumus o, dėl Serbijos, tai pasiruošimas, Kroatija. Kro, jau yra es narė. Tai manau, kad būtų svarbu delegacijai apsilankyti ne vien tik tai projektuose, bet, va, aišku, panalizuoti tas temas, kurias, kuriamis mes dirbame, bet, aišku, susitikti su ministerijos atstovais, su vyriausybės atstovais, administracijos atstovais. Ir, aišku, jūs pamatysite programoje, kad yra mm, tikrai platus spektras mm, susitikimų numatyta, apsilankimų projektuose. Kolegos, kol dar tai programos projektas, tik tai yra, kaip jau minėjau. Uh, ir komisijos atstovų bus, aš taip suprantu. Gal kažkas nori pasisakyti? Kvablin? Serbijos. Katrin Brent? Serbijos ats, padalinio atstovė Nevana Busavek, atsakinga už Kroatiją. Taip? Pamojokite man. Taip, ačiū. Tai gal jūs galėtumėt pakomentuoti Kroatijos, Serbijos uh, Mm, aplinkybės, kas būtų įdomu mūsų mm, komiteto nariams ruošintis misijai Liepos mėnesio. Yep. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš gal pradėsiu, nes jūs pradėsite savo vizitą Serbijoje. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mus atvykti čia ir ko gero būtų naudinga, jei aš apskritai papasakočiau Jums apie politinę situaciją Serbijoje ir apie jos stojimo į ES procesą, jei Jūs neprieštraujate. Taigi, dabartinis politinis kontekstas Serbijoje yra toks, kad daug kas keičiasi, bet situacija yra stabili. Parlamento rinkimai įvyko 2016 metais, tai buvo išankstiniai rinkimai, o šių metų balandžio mėnesį įvyko prezidento rinkimai ir dabar e, ir da, e, tuomet pareigas senatės ministras pirmininkas dalyvavo prezidento rinkimuose ir laimėjo, gavęs didelę, e, didelę balsų daugumą ir viskas vyko gerai, nors BPO da, ir da, Žmogaus teisų ir demokratinių institucijų biuras e, e, pažiūrė nemažai kritikos. Kaip jau minėjau, buvo išrinktas per pirmąjį rinkimų ratą e, ministras pirmininkas, jis buvo inauguruotas birželio pirmą dieną ir iki šio mėnesio pabaigos pagal konstituciją reikia suformuoti naują vyriausybę. Buvo ką tik paskirtas naujasis ministras pirmininkas, kurį turi dar patvirtinti Nacionalinė asamblėja. Pirmą kartą į ministro, e, ministro pirmininko pareigas eiti paskirta yra moteris. Narystė Europos Sąjungoje yra strateginis e, Serbijos e, prioritetas. Ir dabar keli žodžiai apie dėrybas dėl stojimo. Serbija yra pasiryžusi žengti Europos Sąjungos link, tačiau ji, jos ryštas gal ir šiek tiek mažesnis nei kitų vakarų Balkanų šalių, pavyzdžiui, Kalnyjos ir parama visuomenėje taip pat skiriasi nuo kitų vakarų Balkanų šalių, pavyzdžiui, jos Kalnyjoje narystė remia 78 procentai žmonių, o Serbijoje tik tai 56. Žinome, kad Rusija taip pat aktyviai dalyvauja šiame regione, Serbija aktyviai dalyvauja dėrybose, šiuo metu deramasi dėl dešimties skyrių. Praeitą savaitę vyko tarp vyriausinė konferencija, kurioje buvo nagrinėjami du, stra, du skyriai ir daug kam atrodo, kad darybos vyksta pernelik lietai. Ir Serbija norėtų, kad darybos vyktų kur kas e, greičiau. Komisija atrodo, kad mes dirbame ir tai pakankamai sparčiai. Mes palaikome intensyvius kontaktus su Serbijos darybininkais ir kitomis institucijomis, padedame jiems dalyvauti darybose. Ir iš tikrųjų galima būtų pirmininkam estijai pradėti dirbas dėl naujų skyrių, bet viskas priklausys nuo Serbijos daromos pažangos. Iš principo Galima sakyti, kad e, sausio mėnesį patvirtinta reformų programa skirta e, viešo administravimo sistemos e, reformai, teisinės valstybės principų įtvirtinimui turi būti įgyvendinta ir viskas priklausys nuo to, kokiu veiksmu serbiai imsės tam, kad įtvirtintų teisinės valstybės principą ir kaip plėtos dialogas su Priština. Du kartus per metus e, taryba yra pranešama apie tai, kaip yra gyventinamos reformos dėl teisės viršinybės principo įtvirtinimo ir dėl santykių normalizavimo. Ir e, mes galime pasakyti, kad šie abu du procesai vyksta, gal neįtin greitai, bet vis dėlto pažanga yra daroma, nieks nieko neblokuoja. Ir matome, kad e, pažanga dėl darybinių skyrių taip pat yra akivaizdi. Toliau finansinė parama. Serbija kiekvienais metais gauna maždaug 200 milijonų eurų pagal e, pasirašymo narystai antrą priemonę. Taigi mes padedame Serbijai e, keliose srityse demokratijos vertinimą, transportas, energetika, aplinkosauga, teisinės, e, teisinės valstybės principų tvirtinimas, žemės ūkės, užimtumas ir švietimas. Ir mes sakome sektorinį požiūrį Ir kiekvienais metais mes e, pasirinkame konkrečius sektorius ir atsižvelgiame taip pat į kiekvieno sektoriaus svarbą integruojant šalį į Europos e, sąjungą ir taip pat e, į tai, kiek sektorių, kiek siūlomi projektai yra gerai, kaip jie paruošti yra. Tik dabar finansuomi tik gerai paruoštus projektus. Ir jūs, ko gero, pastebėsite, kad dauguma projektų, kuriuos jūs lankysite, buvo finansuojamas pagal 2012-2013 metų programas. Tuomet e, e, programų skirtas laikotarpis buvo ilgesnės nei dabar. Toliau mes turime da, sistemą, kuri uh, padeda mums e, atrinkti geriausius projektus, parinkti tinkamus e, tinkamą finansavimą. Netiesioginis valdymas 2013 metais pirmą e, kartą mes patvirtinome ataskaitą dėl ES lėšų naudojimo Serbijoje. IPOS 2012-2013 metų programos buvo gyvendinamos pagal tarp uh, pasidalėjimą į valdymą. 2015 metais e, e, aplinkosaugos transporto ir energetikos srityse taip pat e, buvo nagrinėjimo, kaip yra naudojamas IPA ir netiesioginio, su netiesioginio valdymo iššūkis buvo susidurima 2013 metais. Tuomet da, E, sutartys buvo sudarytos 85 procentams visų e, lėšų, tai yra tikrai, nege, tikrai labai geras rodiklis, nes aš žinau tai, kad sutartys, sutartys sudarinėti nebuvo lengva. Ir e, institucijos taip pat su IPA programų parama atsižvelgia į ankstesnių auditų, auditorių pastabas. Jūs apsilankysite kai kuriuose projektuose ir pamatysite, kaip Serbijos institucijos naudoja pasirašymo narystiai paramą. Netiesioginio valdymo programų įgyvendinimas. Čia mes pasimokėme iš praeities klaidų. Mes taip pat norime patobulinti Serbijos viešųjų finansų valdymą Manome, kad tai bus naudinga, naudojant tiek nacionalinius finansus, tiek Europos Sąjungos finansavimą. Tai ir da, Serbija 2015 m. gruodžio mėnesį patvirtina finansinio valdymo reformos programą ir mes todėl galime pradėti, pradėjome dėrybas dėl finansinės kontrolės, tai 32 skyrius. Tai Ir mes taip pat teikiame 80 milijonų eurų finansinio dviems viešo administravimo sektoriams. Taigi tikiuosi, kad jūs pamatysite, kad konkurencingumo viešo administravimo ir mažų vidutinių, mažų vidutinių įmonių konkurencingumo ir netiesioginio projektų valdymo sutise padaryta nemažai pažangos. Ir dar porą žodžių apie matomumą. Mes matome, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad žmonės žinotų apie ES ir jos teikimą finansavimą. Mes esame svarbiausias e, priekybos e, partneris e, Serbijoje, tačiau žmonėms apie tai nežinoma, jiems rodo, kad Kinija ir Rusija yra stambiausi investuotojai e, e, Serbijoje. Ir vis daugiau žmonių žino, kad mes teikiame daugiausia paramos Serbijai, bet vėlgi e, tos informacijos nėra teikiama pakankamai. Ir komisijos narys ponas Han neseniai kalbėjo birželio pradžioje su savo kolegomis ES matomumo klausimus. Jis aplankė projektą, kuris yra susijęs su uh, ryšių sektoriaus gerinimo programomis. Ir yra dar vienas projektas, uh, kuris yra skirtas uh, atstatymo darbams, kurie yra reikalingi po 2014 metų įvykusio potvinio. Ir jūs galėsite pamatysite, kad apie tą projektą daug kam yra žinoma. Na kągi, dėkoju. Iš tikrųjų daug įdomios informacijos. Dabar gal ponė Bezva galėtų papasakoti apie padėtį Kroatijoje. Kroatijoje situacija yra kitokia nei Serbijoje. Jums yra visiems žinoma, kad Kroatija yra, naujaus, yra uh, naujausia uh, valstybė narė Europos Sąjungoje. Aš nesigilinsiu į politinę situaciją, pasakysiu tik tai vieną dalyką. Kroatijoje po dviejų nesneįvykusių rinkimų įvyko politinė krizė, tačiau ji buvo įspręsta, buvo suformuota nauja koalicija ir, jei neklystų, nuo praeitos savaitės pradėjo dirbti naujas ministrų kabinetas ir panašu, kad šiuo metu situacija yra stabili bent jau tiek, kiek galime kalbėti apie ES e, finansavimo naudojimą. Kroatijoje vyko procesai panašus į tuos, kurie vyksta dabar e, Serbijoje, kai buvo ruošiamas narystai. Nuo 2013 e, metų Liepos iki mūsų stojimo vyko da, toks pirmas mūsų bandymas įsisavinti da, mums a, skirtus, a, skirtas struktūrinių lėšas. Tik 2014-2020 metai tai yra pirmasis laikotarpis, kai, Europos, kai Kroatija naudoja Europos Sąjungos finansavimą. Reikės išvelgti į kelis veiksnius, kai jūs e, vertinsite situaciją. Reikia pasakyti, kad per tą laiką skir, skirtie signavimai buvo devynis kartus, padidinti devyni, e, devynis kartus. Tai reiškia, kad reikia daug ką, reikia daug ką pakeisti. Ir reikėjo padidinti. De, mūsų administracinius, Kroatijos administracinius gebėjimus ir ypač tuos, kurie yra susijęs su ES lėšų įsisavinimu. 10,7 milijardo eurų tiek yra skirta da, Kroatijai. Reidžiai generalinis direktoratas administruoja 6,8 milijardo pagal veiks, veiklos programas. Mes e, tvarkome tas lėšas pagal taip vadinamąjį pasidalymą į valdymą. Tai reiškia, kad e, už dalį lėšų yra atsakingos Kroatijos institucijos. Ir tai yra labai gerai, kad jūs galėsite pabendrauti su Kroatijos institucijų atstovais. Jie jums galės papasakoti apie savo darbą apie tam tikras korekcinės priemonės, kurios buvo pritaikytos tam, kad galima būtų pagerinti finansavimo įsisavinimą, nes reikėtų realistiškai kalbėti, kad skaičiai neįtin yra da, gražus. Reikėtų į kai ką atsižvelgti. Aš jau minėjau, kad Kroatija tik neseniai įstojo į Europos Sąjungą, tai yra da, naujausia uh, valstybė nariai ir jai buvo skirta labai daug asignavimų. Be to, finansavimas yra naudojamas įvairiose sektoriuose, ten, kur anksčiau nebuvo naudojamas aplinkosauga, transportas, žmogiškiai ištekliai ir žemės ūkis. Tai yra tos rytis, sektor, tie sektoriai, kur buvo naudojamas finansavimas anksčiau, o dabar yra in, nustatyti investiciniai prioritetai, kurie yra visiškai nauji. Pavyzdžiui, Tai yra plačiajuostis ryšys, jam skirta infrastruktūra, sveikata, švietimas. Jei kalb... kalbėtume apie infrastruktūrą, tai anksčiau švietimo srityje infrastruktūra buvo galima per taip vadinamasias švelnesias investicijas. Ir ES lėšos sudaro 74 procentus visų viešųjų investicijų Kroatijoje. Tai yra labai svarbu. Ir nu, todėl e, mes neturime problemų dėl to, kad žmonės, žmonėms nėra pakankamai žinoma apie ES. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad Kroatijos žmonėms puikiai yra žinoma, kad ES daug investuoja jų šalyje, nors be abejo visuomet atrodo, kad tas finansavimas yra nepakankamas. Ir uh, regionų generalinis direktoratas toliau bendradarbiauja su visais e, Kroatijos regionais tam, kad pagerintų ES matomumą. Kas dar būtų svarbu? Teisinės ir techninis e, pagrindas skirta e, reikalingas parama įsisavinti šiek tiek pasikeitė atsirado ex ante sąlygos, kurias reikėjo įgyvendinti tam, kad būtų skirtas finansavimas konkrečiam sektoriui. Tai reiškia, kad uh, valstybė nariai turi parengti strategiją skirtą tam sektoriui. Ir toje strategijoje turi būti nurodyta, kad mūsų investicijoms bus skirtas, skirta pirmenybė, jos bus prioritetinės svarbos. Ne visuomet tokios strategijos buvo parengtos. Ir dar vienas dalykas, tai yra taip vadinamasis ta, veiklos, vadinama veiklos rezultatų sistema, pagal kurią geriau vertinama yra rezultatų kokybė. Tikslas yra įvertinti, kokie rezultatai yra pasiekiami e, iki 2018 ir 2023 metų įgyvendinant sanglaudos politiką. Ir rodikliai yra nustatyti vienodi. E, ta sistema yra, e, galioja vienodai visose valstybėse narise. Ir jūs galėsite su da, regionų plėtros e, institucijos atstovais aptarti šios klausimus ir jūs galėsite aptarti ir veiksmų planą, kuris yra skirta tam, kad galima būtų geriau panaudoti Europos struktūrinių investicinių fondų lėšas, kad, kad kalbėsite apie vieną veiklos programą, kuri buvo finansuojama iš Europos e, kaimo plėtros fondo. Mes galime pasidžiaugti tuo, kad e, įgyvendinančioji institucija vyriausybei teikia reguliariai ataskaitas. Tai reiškia, kad kas antrą savaitę vyriausybės e, e, susitikimuose yra aptariama pažanga įgyvendinant ES finansumais projektus. Jūs aplankysite projektus, kurie yra skirti infrastruktūrai gerinti ir e, tokių projektų rezultatus pamatyti labai lengva. Ir taip pat e, aplankysite taip vadinamąjį biocentrą kur mes ne tik investuojame į fizinę infrastruktūrą, bet ir investuojame į ateitį, į tai yra mokslinius tyrimus ir į taip vadinamasias išmaniosios specializacijos technologijas. Visos valstybės narės turėjo parengti investicinius planus skirtus šioms technologijoms ir uh, investicijas į mokslinius tyrimus. Dėkuoju. Ačiū. Labai išsamei pristatėte situaciją. Martina, noriu paklausti. Ką tik pamačiau naujausią programos variantą ir noriu padėkoti sekretoriatui už labai subalansuotą programą, kaip visuomet viskas aptarta ir manau, kad galbūt dar neblogai būtų susitikti su NVO, nes pasigendu to. Galbūt NVO tikrai būtų abiejose šalyse galima numatyti kaip mūsų susitikimų e, partnerius, nes universitetų ir verslo atstovai. Norėjau paklausti, ar komisijos atstovai vyks su mumis, bet tikriausiai sekretoriai sekretoriatas gali man tai pasakyti. Visuomet labai naudinga, kai kas nors iš komisijos, aišku, audito rūmų, bet atrodo jau yra tam tikrų pavardžių numatyta tarp dalyvių sąrašo. Visuomet yra gerai kartu keliauti. Tokiais atvejais dabar nuo Serbijos pradėsiu, nes jūs nuo jos ir pradėjote. Norėčiau pasiaiškinti didžiausias, kokios yra problemos kam reikėtų daugiau dėmesio skirti, kaip jums atrodo? Jūs sakėte, kad mūsų apsilankimas būtų naudingas, bet ko jūs tikitės iš mūsų, į ką mes turėtume gilintis? Jūs sakėte, kad padėtume, bet kaip? Gal galėsite pa konkrečiau pakalbėti apie tai. Dar norėjau kai ko jūsų paklausti. Aš žinau jau, ką mano e, verslo sektorius, bet kaip galvojant apie uh, Europos Sąjunga, ar korupcija turi poveikio ir kokios yra antikorupcinės priemonės įgyventos, kas daroma, ar galima dar kažką geriau padaryti. Paskutinis klausimas, kaip komisija vertina rezultatus ir pridėtinę vertę Serbijoje, Serbijai teikiamų ES e, pasirengimo narystėje lėšų dėl Kroatijos. pasigendu vienos dalies, ką daro konkrečiai praktiškai komisija. Nes buvo minimi administraciniai gebėjimai, bet ką jūs darote kasdien, kaip jūs apmokote žmonės, kaip patarėte, konsultuojate, ką kasdien daro komisija ir kokie rodikliai turėtų būti svarbiausi, ką reikia kreipti dėmesį. Jūs minėjote rodikliai Milestone 2018, pagrindinius rodiklius, bet kas daugiau. O dėl Kroatijos norėčiau sekretoriatą kreiptis. Dėl užimtumo Kroatijoje. Rengiamas savo iniciatyvą pranešimas dėl jaunimo garantijos valstybėse narėse. Aš bandžiau įtikinti kolegas savo nerengti specialios misijos į Kroatiją, nes mes turbūt galime patys tą padaryti. Bet dabar numatytas apsilankimas rugsėjai faktų išsiaiškinimo. E, nedidelė grupė žmonių vyks, nes pranešimas rengiamas savo iniciatyvą, bet galbūt reikėtų su, ko, koordinuoti mūsų veiksmus, nes nelabai kaip atrodys, jeigu dvi parlamento misijos vyks į Kroatiją ir užsims tuo pačiu beveik klausimu. Ačiū, gal sekretoriatas galėtų pasigilinti į pasiūlymą dėl NVO, gal galima ką nors įrašyti. Porą klausimų E, pateikė Martina, aš dėl Serbijos pats noriu kai ko paklausti. Gal galėtumėte mums pasakyti, kaip yra dėl įpališų valdymo decentralizavimo, ar tai e, sėkminga ar ne? Ir kitas dalykas - sąlygos. Dėl sąlygų taikymo, kaip suprantu, nebuvo įgyventos sąlygos tam tikrų projektų ir jie buvo atšaukti. Gal plačiau papasakotumėte. Ir ar kas nors e, iš komisijos vyks kartu su mumis į misiją, kaip sakė Martina, tikrai tai labai naudinga ir e, mes daug sužinome tokiais atvejais, kai išvyksime ir galbūt komisija galėtų su mumis kartu vykti. Dėkoju. Nuo paskutinio pradėsiu klausimo ir tai yra jūsų pirmasis klausimas. Dėl to ir dalyvaus komisija. Man atrodo, kad mūsų delegacija yra antra pagal dydį, žiūrint pasaulio mastu. Serbijoje mes e, susieksime su jais, kadangi jie dalyvavo įgyvenant projektus, tikrai jie prisidės prie jūsų ir e, pateiks visą informaciją, kai jūs ten nuvyksite. Uh, dėl iššūkių Serbijoje pagrindinių gyvenant lėšas. Pradžioje problema buvo dėl to, kad daug kas buvo daroma pirmą kartą. 13 metais kai kas buvo visiškai nauja ir nemaža problem, programos dalis e, buvo netiesioginis valdymas Buvo labai e, sudėtinga tą padaryti, buvo labai sudėtinga atrinkti darbuotojus, išlaikyti ir e, tai yra bendra problema visoje administracijoje, ne tik e, integracijos struktūrose, ne tik įgyvendinti ES lėšas, bet apskritai. Mes matome iš savo pusės, kad daug yra problemų ar integruojantis Serbiją į Europos Sąjungą. Dabar vyksta administracijoje tam tikri procesai Ir e, žiūrima, ar darbuotojai, pavyzdžiui, susiję su ES reikalais ar ne. Mes e, raginame e, prioritetą numatyti tam tikroms funkcijoms bent jau suderinti Serbijos politinius tikslus, siekti spartaus integracijos proceso, gerai e, panaudoti lėšas ir taip pat reikia tam tikrų politinių veiksmų, kad būtų galima tą, administracinių veiksmų, kad būtų galima tą padaryti. Jūs e, klausėte, e, kaip viskas gyvenama, jūs aplankysite kai kurių projektų gyvenimo vietas. Uh, Mes norime veiksmingo projektų gyvenimo ir taip pat e, labai svarbu e, gilintis į tai, kaip naudojamos lėšos Serbijoje. Mes teikėme pirmenybę tokiai paramai, kuri remia Serbijos ES integracijos procesus, taip pat teisinės valstybės principus e, stiprina. Dėl korupcijos, kovos su korupcija Serbijoje ši problema yra aktuali. Trumpai paminėjau stebėseną atliekamą komisijos dėl teisinės valstybės principų ir galiu pasakyti, tiek mes, tiek valstybės narės e, nustatė, kad labai daug problemų dėl e, korupcijos, nėra pakankamai darbuotojų antikorupcijos atitinkamoje tarnyboje, taip pat įstatymas kažkur yra strigęs sistemoje. E, reikia daug ką padaryti, nes šis klausimas yra nepaprastai svarbus dėl to, kaip mes vertiname e, pridėtinę vertę. Tai yra esmė, mes norime užtikrinti, kad tai, ką darome vietoje, atneštų tam tikrų rezultatų ir kad tai paspartintų stojimo procesas Serbijos. Mes e, žiūrime į e, rezultatus, turime aiškius rodiklius IPA e, 2 programa labai e, numato labai aiškės priemonės, kurios leidžia deramai įvertinti, kaip įgyvenamos programos. E, rezultatų vertimo sistema egzistuoja, egzistuoja tam tikros išeitinės pozicijos, taip pat rodikliai. Ir paskutinis pastebėjimas tam tikra paskata už gerus rezultatus. Įpoje buvo pirmą kartą tai įvesta. Mes e, norime įvertinti e, šalių veiklą e, įgyvendinant paramą ir yra numatyta tam tikra paskata už gerus rezultatus. Ir klausė taip pat apie bendrą rezultatą. 13 metais pradėta gyveni pirmoji programa. E, E, nebuvo daug darbuotojų. E, finansų ministerijoje bet pastaraisiais metais, mėnesiais jau atsirado daugiau darbuotojų, kurie užsima tokiomis programomis. Mes e, tiek iš Briuselio, tiek delegacijos lygmenių kalbėjome su ministerijos atstovais dėl to, kaip tai svarbu. Dabar jau yra pajėgumų pakankamai, reikia, kad jie būtų išlaikyti, reikia užtikrinti, kad per atinčius metus e, šis procesas nenutrūktų e, sąlygos, tai labai svarbu, aš minėjau projektų brandą, Ir iš patirties jau žinome, kad jeigu penelik daug yra sąlygų projekto pradžioje numatoma pasirengimo metu, e, gali pasi... atsitikti taip, kad viena ar dvi sąlygos nebus vykdytos ir nebus įgyvendas iš viso projektas. Mes e, e, žiūrime į sąlygas šiek tiek e, vėliau ir dėl to e, sumažėja tarsi pavojus visiškos nesėkmės dėl Kroatijos. Pirmasis klausimas. Ką daro komisija kasdien, kad pagerintų administracinius gebėjimus? Keletą veiksmų paminėsiu, aišku, ne visus išvardysiu. Kasdien E, kiekvienas skyrius užsimantis tam tikrą geografinę teritoriją e, turi atitinkamas struktūras, o turime taip pat ir horizontalų e, skyrių, kuris užsima administracinės gebėjimais ir turime įvairių priemonių kurios leidžia padėti visoms ar atskiroms valstybės narėms, kurios turi poreikių. Egzistuoja kompetencijų duomenų bazė, yra e, parengiamos pareigų aprašymas, užduočių aprašymas, taip vadinai profiliai sukūriami e, darbuotojų, kurie turėtų dirbti tarnybose, kurios gyventina ES, e, naudo, skirsto ES lėšas. Taip pat yra partnerių, taip vadinama, priemonė, kitaip tariant, tai yra TAEX priemonė. Tai nėra finansinė pagalba, bet keičiamasi patirtimi. Keičiamasi su patirtimi su valstybėmis narėmis, kurios turi sukaupusios e, patirties ir jos padeda kitoms valstybėms narėms e, konkrečiai tam tikrais klausimais. Taip pat e, kiekvienoje veiklos programoje numatyta eilutė techniniai paramai ir e, tiksliai yra apibrėžiamos priemonės, kurių reikia imtis visuomet, kaip jūs ir minėjote, tai susijęs su darbuotojų apmokymu. Mes e, labai atidžiai sekame, kaip e, vadovaujančia institucija ir kitos dirba, įgyvena visus reikalavimus. Gegužės mėnesį vyriausybė Kroatijos nusprendė papildomai 600 maždaug 50 žmonių įdarbinti struktūrose, kurios susijusios su e, struktūriniais ir investicijų fondais e, ministerijoje specialioje ir tarpinėse struktūrose, taip pat e, institucijose, kurios naudoja jų jūrininkystės, žemės ūkio regionius fondus. Ir tokiu būdu bandoma supaprastinti procedūras, sutrumpinti reikalavimus darbuotojų įdarbinimo, nes šiaip tas laikotarpis būna ilgas ir bandoma viską supaprastinti, aišku, laikantis visų teisinių reikalavimų. Ką dar daro komisija? Konkrečiais klausimais valstybės pagalba, viešiai pirkimai, e, taikomos bendros horizontalios iš anksnės sąlygos e, tam, kad galėtų naudoti es lėšas, valstybės narės turi parengti veiksmų planus e, Pavyzdžiui, tai gali būti vadovai veiklos, gairės ar mokymo medžiaga, pats mokymas darbuotojų struktūrų, kurios yra susijęs su ES lėšų naudojimu. O jeigu kalbėsime konkrečiai apie infrastruktūros projektus, e, Europos komisija, regionų generalinis e, direktoratas e, bendarbiauja su EIB Jaspers e, konsultantais, e, netgi apmoka jiems e, už darbą, už tai, kad jie padeda valstybėms narėms rengti infrastruktūros projektus. Su jais ir Kroatijos valdžios institucijomis prieš šią misiją trišalį susitikimas vyko, vyks. SRSS, SRSP, tai yra naujausios komisijos struktūros, jos finansuos ir gyvedins tam tikrus projektus. E, kol kas dar nėra tai baigta. E, kitą savaitę vyks konsultacijos viduje komisijos ir bus e, gyventinami projektai susijęs su administracinių gebėjimų stiprinimu. Tai yra atsakymas į pirmą jūsų klausimą. Galbūt paviršutiniškai e, pasirodys mano pasakojimas apie tai, kaip mes vertiname, pavyzdžiui, pažangą įgyvendinimo. Aštuon... 13, 20, 23. Šiaip šiuo metu kas ketvirtį teikiamos ataskaitos apie Kroatiją. E, siunčiama tai vyriausybė, tiksliau viduje pirmiausia parengiama ataskaita, paskui mums atsiunčiama. Ir iki šios savaitės, tiksliau sakant, iki mėnesio pabaigos mes pamatysime metinės gyvenimo ataskaitas kiekvienai veiklos programai atskirai. Tokiu būdu galėsime įvertinti pažangą. Tai yra tokie teisiniai e, reikalavimai, priemonės, e, metinės ataskaitos, kitos ataskaitos, bet mes kasdien iš tikrųjų bendraujame su valdžios institucijomis. Techninio ligmens sustikimai vyksta labai dažnai, kai įvertiname padėtį ir žiūrime, kas padaryta. Dėkoju, ačiū už tokius išsamius atsakymus. E, šį darbo tvarkės e, klausimą. Baigėme e, programą, galbūt artėjant jau apsilankimui šiek tiek dar bus pakoreguota. Dėkuoju už dalyvavimą, dėkuoju už komisijos pasisakymus. Šeštas darbo tvarkės klausimas, tai yra Europos audito rūmų specialioji ataskaita numeris 3 dėl es pagalbos Tunisui. Panas Pinksten yra atsakingas Europos audito rūmų narys, tai gal galėtum pristatyti ataskaitą, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pranešėjų, gerbiami komiteto nariai. Visi atsimenate, kad 2011 sausi mm, prasidėjo ta Jėzmių revoliucija, Europos e, Sąjunga skyrė 11-15 metų laikotarp 1,3 milijardo eurų dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, kad padėtų užtikrinti perėjimą prie demokratijos ir antra, kad būtų galima užtikrinti ekonominį stabilumą. Tai buvo du pagrindiniai tikslai. Uh, es skirtos programos ir aš norėčiau prisidėti mūsų audito ataskaitą, e, kuris sudėtų iš keturių dalių. Visų pirma, kalbėčiau apie pačią ataskaitą, po to norėčiau pakalbėti apie tai, ką mes nustatėme, tai yra kokie mūsų pastebėjimai, e, keli žodžiai dėl PEFOS ir paskui išvados. Taigi, visų pirma, auditas. Uh, E, pagrindinis jo tikslas buvo, ar e, panaudoti pinigai buvo gerai išleisti. Tai buvo pagrindinis klausimas. Auditas buvo visų pirma efektyv, iš, įvertinti efektyvumą ir veiksmingumą. Tai yra tokie, tokios buvo dvi klausimo dalis Visų pirma, žiūrėjome į iššūkius dėl DS komisijos, kokie ar buvo pagrindiniai teisingi iššūkiai pasirinkti Tunise, teikiant pagalbą. Ir antras, antra klausimo dalis buvo įgyvenimas, ar buvo geras ar ne. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad buvo audito imtis pasirinkta labai plati. 70 procentų ES pagalbos Tunisui buvo apriepta. Taigi auditavome ką? MFA mm, mikrofinansinės pagalbos mm, paskolą, toliau statinės biudžeto mm, paramos programas ir 14 projektų. Taigi, toks buvo auditas. Dabar ką mes nustatėme? Turiu pasakyti, kad išrės veiksmų tarnyba ir uh, komisija tikrai ėmėsi teisingų iššūkių Tunise. ES lėšos iš esmės labai smarkiai buvo padidintos, kaip ir buvo galima to tikėtis, e, bet įtako ir pen, per penkias biudžeto remimo programas. Tai yra PR e, programa skirta atsigavimui paskatinti maždaug sumos būtų virš 600 milijonų eurų. Taip pat nustatėme, kad lėšos buvo paskirstos per nelik didelėme skaičioje sričių. Jeigu pažiūrėtumėm į ES delegacijos 2015 metų metinę ataskaitą, pamatytumėm, kad daugiau kaip 20 sričių yra paminėta toje ataskaitoje bendras sutarimas, toks konsensusas buvo, kad reikėtų sutelkti dėmesį maksimum tris rytis. Tai turime pasakyti, kad vis tik tai nebuvo to susitelkimo, koncentruotumo požiūrį. Donorų indėlis iš pasaulio banko, e, TVF, Afrikos e, banko buvo geras, buvo geras koordinavimas su kitų donorų veikla, tai yra gerai, tačiau jeigu pažiūrėtumėm į bendrą programavimą su ES valstybėmis narėmis, tai čia to nebuvo pasiekta. Nors tai buvo numatyta na, reglamente, tačiau nebuvo bendro programavimo su valstybėmis narėmis pasiekta. Dėl biudžeto rėmimo jis buvo pakankamai greitai išdalintas, tai yra pozityvus dalykas, tačiau uh, pernelyg lankščiai dėl sąlygų, kurios turėjo būti įvykdyti. Pavyzdžiui, mes nustatėme, kad kai kuriais atvejais e, sąlygos numatytos finansavimo sutarime e, buvo įvykdytos jau net e, pasirašymo, susitarimo pasirašymo metu, ar tos sąlygos buvo pernelyg lengvai įvykdomos, pernelyg silpnos, pavyzdžiui. Jeigu norite sukurti paskatą Tuniso vyriausybei. Tai neturėtum būti pernelyg lankstus, keldamas sąlygas vyriausybei, mm, jeigu tikiesi, kad, pavyzdžiui, struktūrinės reformos bus įvykdytos. Uh, Mm, toje valstybėje, kuri gauna finansavimą, kad, kad, kad bus, pavyzdžiui, kovojama su korupcija, kad bus socialiniai trauktis ir taip toliau. Tai aišku, kad jeigu nori to pasiekti, jeigu nori sukurti stiprią paskatą, kad būtų kažkas padaryta, tai uh, keliamos sąlygos neturi būti pernelik švelnios ir lankščios. Taigi buvo problemų su biudžeto rėmimo mm, susijimu su sąlygomis. Trečia, PFA įvertinimas, mano manimu, yra labai svarbus ir jūs tą galite perskaityti mūsų audite, išvadose. E, PFA paskutinis įvertinimas. E, tai yra viešųjų, e, viešo sektoriaus išlaidų ir finansinių ataskaitų procesas, PEFA. Taigi PEF reiškia, kad perduodi pinigus, paskui jie patenka į tokią juodą dėžutę ir kai tie pinigai yra toje juodoje dėžutėje, labai svarbu užtikrinti, kad viešo sektoriaus finansų valdymas būtų geras, padarus. Uh, Tai bet paskutinis PEFA yra nuo 2010 metų, paskui buvo 2015, gal šiais 15 metų įvertinimas, bet mm, jis gal e, praeitais metais paskelbtas, bet jis tik tai 12-13 metų laikotarpį apriepė, tai per ilg vėlai paskelbta. Tai iš tikrųjų yra labai rimtų problemų su PEFA įvertinimu. Ir manau, kad turiu pasakyti, dėl to, mm, ką komisija 56 puslapį mini dėl PFOS kad, na, iš dalies tai yra ne vien tik tai komisija, bet tai yra iš dalies ir um, Tuniso gaunančios paramą valstybės rankose užtikrinti tą, kai yra biudžeto rėmimas. Bet aš atvirai jums pasakysiu, tai yra labai silpnas argumentas. Mano nuomonė, PFA vertinimas yra labai svarbus ir, ir parlamentas tikrai turi tai pažiūrėti kartu su komisija. Uh, Manau, mes čia turime būti labai atsargus į, ir Tuniso audito atveju, bet ir bendrai kitais atvejais. Tai todėl norėjau būtent pakalbėti apie PEF vertinimą dėl to, kaip jis buvo padarytas, ar tiksliau nebuvo atliktas šiuo atveju Tuniso audito kontekste, ar per nevyko atliktas. Uh, Na ir paskutinis dalykas, kokias išvadas reikėtų daryti šio audito pirmininkė. Aš pat pakartosiu keletą dalykų, ką aš jau sakiau, kad pabrėžčiau svarbiausius dalykus. Vertinant pozityvę pusę, reikia pasakyti, kad ES lėšos bendrai vertinant buvo gerai išleistos Tunise. E, išleisti pinigai iš esmės prisidėjo, labai reikšmingai prisidėjo prie dviejų pagrindinių tikslų, tai yra perėjimo prie demokratijos ir ekonomikos stabilumo užtikrinimo. Taip, taigi, gerai padaryta, laiku padaryta, tai yra labai svarbu. Tačiau taip pat turime pasakyti, kad komisijos požiūris, VT požiūris buvo tikrai plačių užmojų. Gerai yra užsibriežti plačius užmojus, tačiau šiuo atveju uh, buvo pernelyg daug prioritetų, dėl kurių buvo dirbama, kaip aš jau sakiau, um, pritrūko susitelkimo, sukoncentravimo veiklos. Pernelyg daug buvo pasirinkta spręsti mm, problemų. Dėl donorų, koordinavimo su donorais viskas labai gerai, bet kita vertus, mm, bendras programavimas su valstybėmis narėmis, kaip kad buvo numatyta reglamentuose, nebuvo patenkinamo lygio. Čia tikrai reikia dar daug, daug padirbėti. Dabar mm, dėl biudžeto rėmimo programų vis dar stinga paskatų Tuniso vyriausybei, kai kuriais atvejais e, keltos sąlygos buvo pernelyg menkos, jos buvo įvykdytos e, net tiesiog tuo metu, kai e, buvo pasirašomi susitarimai, tos sąlygos kai kuriais atvejais buvo pernelyg lankščios ir taip labai dažnai yra su biudžeto rėmimo programomis, ne tik su šio auditu, bet ir daugelį kitų auditų, kuriuos mes atlikome dėl biudžeto rėmimo programų. Tas yra pasakytina taip pat tai net jeigu ir sąlygos buvo neįvykdytos ar per lankščios, vis tiek tie pinigai buvo išleisti. Tai tą svarbu akcentuoti. Mm, dabar kalbant apie tai, kad biudžeto rėmimo buvo daug, daugiau negu milijardas tam skirta, nuo 2010 metų išleista. 2010 metais nebuvo PEFA įvertinimo, tai, manau, nepriimtinas dalykas, taip švelniai pasakius, gal reikėtų pasakyti, visiškai ne, nepriimtinas dalykas. Na ir paskutinis dalykas, MFA paskola. 300 milijonų, 300 milijonų makrofinansinės pagalbos paskola, ji buvo absoliučiai būtina, labai skubiai suteiktina valstybei. Uh, vis tik tai mes matėme, kad e, prireikė net dviejų metų, kad viskas būtų suorganizuota. Na, gali sakyti, na gerai, gal čia tik tai Tunise taip, taip įvyko, kur daugiau kaip 11 mėnesių prireikė, kad būtų galima viską sutvarkyti ES lygmenių. Mūsų manimų tai yra pernelyg ilgai, ilgas laikotarpis, turint omenyje, kad tų pinigų reikėjo skubiai. Ir pabaigai pirmininkė, keli žodžiai apie tai, kad jūsų e, pranešimas yra absoliučiai tobulas, noriu pasveikinti pranešėją pana Parniu, tikrai puikiai parengtas dokumentas, taip pat noriu pasveikinti ir mm, e, kitus narius dėl dešimties rekomendacijų, aš visiškai pritariu. Uh, tikrai um, jūsų rekomendacijoms jūs bedate pirštų tiesiai ten, kur ir reikia. Ir, uh, Iš tikrųjų, man atrodo, visą tai, ką aš pasakiau, absoliučiai atitinka jūsų dokumentą. Aš jūsų dokumentą peržiūrėjau tik tai po to, kai aš parengiau savo pristatymo kalbą. Tai aš manau, kad iš tikrųjų mūsų mintis tiesiog sutampa. Labai sveikinu jūs pranešėjau. Manau, kad tikrai mūsų ir, ir, ir pastebėjimai, ir išvados yra vienodos. Dėkoju, pirmininkė, už kantrybę nors jau pakankamai vėlus metas. Uh, dėkoju, kaip visuomet uh, labai išsame ataskaitą mums uh, pateikėt. Nu, taip, iš tikrųjų, kaip visuomet. Na dabar, ponė Parnio, prašau. Mūsų pranešėjas dėkoju, ponė Primkė, dėkoju ir auditorumų atstovui, ponui Karel Pinksten. Iš tikrųjų, jūs, kaip ir aš, siūlote tas pačias rekomendacijas ir mes galime kartu pasiūlyti tų dešimt rekomendacijų. Ir aš dėkoju šešėliniams pranešėjams, kurie po manęs pasisakys. Aš pirmiausia kalbėjau apie poną Tomas. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad buvo nepaprastai svarbu nurodyti, kad e, iš tikrųjų da, jūsų ataskaita yra labai aukštos kokybės ir kartu aš pritariu jūsų išvadoms ir jūsų rekomendacijoms. Aš ką tik uh, išgirdau jūsų uh, pasisakymą. Uh, klausiausi jau po to, kai jau parašiau savo kalbą ir e, savo dokumentą ir aš matau, kad iš esmės me, e, mūsų rekomendacijos sutampa. Dabar, e, kaip jūs ir sakėte, labai svarbu yra pabrėžti kad 1,3 milijardo eurų, kurie buvo skirti Tunisui, buvo gerai panaudoti. Ta svarbu yra pasakyti, tai yra labai svarbu pasakyti. Be to reikia pasakyti, kad ES lėšos prisidėjo prie e, demokratėjimo ir e, ekonominio stabilumo stiprinimo, kuris buvo labai reikalingas po to, kad 2011 metais Tunise įvyko jazminų revoliucija. Tai taip pat svarbu yra priminti. Jums leidus mes dabar nekalbėsime apie darbo dokumento politinės rekomendacijas. Taigi, pirmiausia, da, aš norėčiau pasidžiaugti, kad pagrindiniai donori, donorai da, puikiai bendradarbiavo su ES institucijomis. Tai yra Tarptautinis valiutos fondas, Afrikos plėtros bankas ir Prancūzijos vystimosi agentūra. Ir aš, ponia auditoriu, kaip ir jūs, norėčiau pasakyti, kad Prancūzija ir Vokietija turėtų da, prisidėti prie to, kad ES pagalba būtų geriau naudojama. Bet to aš noriu pasakyti, kad ES taip pat turėtų e, geriau parengti Tuniso e, institucijas teikdamas pagalbą da, konkretiems sektoriams, netokiam dideliam sektorių e, skaičiui. Mes turime tikrai tikrinti, tikslinę pagalbą teikti, nurodydami, kokiame sektorėje turi būti tos lėšos naudomis ir kokiamis sąlygomis. ES požiūris turi būti labiau tikslinis ir struktūrinis. Aš manau, kad tai padėtų Tunisui geriau gyvendinti reformas, kurios šiuo metu yra vykdomos. O baigdamas, aš taip pat norėčiau kreipėsi komisijos atstovus savo ataskaitojo audito rūmai apgailėstauja, kad paskutinis vertinimas, pagal paskutinius vertinimus, paskutinės PIFA vertinimas buvo atliktas 2010 metais, o juk tai yra puikiai priemonė tam, kad galima būtų gerai vertinti viešų finansų reformos įgyvendinimą. Ir buvo numatyta atlikti PIF atvertinimą 2014 metais, o po to buvo nuspręsta ją atidėti iki 2017 metų kovo mėnesio. Ir ar buvo atliktas tas vertinimas, ar buvo paskelbti jo e, rezultatai ir gal jūs galėtumėt mums apie juos papasakoti. Štai tiek, dėkoju. Dėkoju Jums, ponė Parnio. Ponas Tomaš. Já jsem se nejdřív myslel, že, že zkusíš mluvit česky, Dereku, ale... Aš eh, pagalvojau, kad jūs eh, čekiškai į mane kreipėtės. Na kągi, pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmams už puikią ataskaitą, uh, Ja labai lengva skaityti, viskas yra aišku, aš joje radau daug įdomios informacijos ir e, tokios informacijos, kurią mes galėsime panaudoti ateityje. Ir aš norėčiau padėkoti ir mūsų pranešėjui, ponui Pernijo, už e, puikų darbą, už puikų jo parengtą dokumentą. Akivaizdu, kad jis puikiai išmano, apie ką kalba. Nebuvo paminėti, paminėtos svarbiausios temos, svarbiausi dalykai. O aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad ES parama kaimininiams šalims yra nepaprastai svarbi, ypač atsižvelgiant dabartinį saugumo kontekstą. Tunisas yra nepaprastai svarbus mūsų partneris ne tik priekybos, bet ir saugumo srityje. Todėl mūsų parama Tunisui yra nepaprastai svarbi. Pagrindinis prioritetas yra be abejo užtikrinti ilgalaikį stabilumą, teismų reformą, derą viešąją administravimą, saugumą ir socialinės sistemos tobulinimą. Nuo būtent pažangos šiuose sritėse priklausys padėtis regione ir mūsų tolesnis bendradarbiavimas. Yra nepaprastai svarbu bendradarbiauti su Tunisu taip, kad galima būtų spręsti su migracijos krize, terorizmu, korupcija ir pinigų plovimu susijusias problemas. Taip pat reikėtų aktyviau bendradarbiauti tam, kad sutrukdytume teroristų tinklams veikti. Tunisas, kaip ir Marokas, žengia, žengia tvirtai, tvirtų žingsnių demokratėjimo link ir uh, tų šalių patirtis, istorinė patirtis yra panaši ir aš manau, kad e, šios šalis gali pasidalyti savo patirtimis su kitomis šalimis. Beje, Tunise, e, dėja, Tunise dar e, tebėra nemažai problemų susijusių su dideliu nedarbu, ekonominė ir socialinė neligybė. Ir tai, kad nedarbas jaunimo tarp yra labai didelis, uh, ir e, europiečių gyvenamos e, teritorijos e, rajonai yra tikrai atskirti, izoliuoti. Audito rūmo ataskaitoje yra parašyta, kad ES Tunisų skirtas finansavimas būtų panaudotas gerai, nepaisant tam tikrų trūkumų. Ir siūloma yra sustelkti ties penkiais prioritetais kalbam apie tai, kad e, dėl to, kad Europa finans, e, finansavo pernelik daug įvairių sektorių, įvairių daug e, sričių, tos pagalbos veiksmingumas buvo mažesnės nei buvo tikėtasi. Ir jei mes susitelktume ties keliais sektoriais, tuomet Tunisų vyriausybėje bus lengviau geriau panaudoti lėšas. Taigi reikėtų uh, suprasti, kad geriau daugiau lėšų skirti mažesniam sričių skaičiui negu da, a, mažesnės sumas, bet didesniam a, sektorių skaičiui. Mūsų paramos, par, mūsų parama neturėtų būti teikiama tik tai a, subsidijų pavydalu. Aš manau, kad mes a, turime dalytis patirtimi su Tunisu ir gal net ir žmogiškaisiais ištekliais. Pavyzdžiui, mes, valstybės narės, galėtume padėti Tunisų geriau kovoti su organizuotu nusikalstumumu, su korupcija. Galime taip pat teikti nemažai paramos paaišk... E, pasidalindami patirtimi potvinių padarinių mažinimo srityje. Horizontas 2020 ir Erasmus Plus programos. Tunėse šios programos gyvendinamos jau kuris, laika, kuris laikas labai sėkmingai. Toliau terorizmas, saugumas. Šie reiškiniai kenkia ir Tuniso ekonomikai, ir konkrečiai Tuniso turizmo sektoriui. Ir aš manau, kad mes galime būtent čia padėti Tunisui. Padėti e, taikydami lankstesnę e, paramą. Tunisas e, padeda mums ir kontroliuoti, kontroliuoti ir migrantų srautus, jie gerai prižiūri savo išorės sienas, jie padėjo mums įgyvendinti kelias svarbes e, žvalgybos e, e, ir kitas saugumo operacijas. Dar vienas dalykas - pilietinė visuomenė, kuri be abejo vaidina labai svarbu vaidmenį Tuniso demokratėjimo procese. Ir aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų kad reikėtų saugumo, migracijos ir terorizmo, kovos su terorizmu srityse uh, veikti greičiau. Atrodo, kad sprendimai yra patvirtinami greitai, bet po to jie gyvendinami uh, pernelik ilgai. Baigdamas, aš norėčiau pasakyti, kad aš tikiuosi, kad uh, ši ataskaita padės mums geriau suprasti padėti Šiaurės Afrikos šalise ir taip pat padės mums suvokti, kad tai reikia teikti šioms šalims labai aiškę pagalbą. Ir reikia su jomis bendradarbiauti tam, kad tos šalės neieškotų paramos ir pagalbos kitur, kokios nors tarptautinės organizacijose. Uh, arba kad ir Rusijoje, sakykime. Czech, Aš dėja nemoku čekiškai. Aš galiu pasakyti pivo prozin, tai yra, reiškia, galiu už, uh, e, užsisakyti alaus, bet ir tiek. Martina. Aš nekomentuosiu uh, to, ko jūs pasakėte, bet aš tikrai pasisakysiu apie šią ataskaitą, kai kalbėjau apie visas ataskaitas ir aš dėkoju uh, visiems ir aš pristatysiu Jums kolegos pateiktą nuomonę. ES teikia paramą trečioms šalims, nustatydama aiškės sąlygas. Kai ES teikia paramą, ji nustato labai aiškės šios paramos naudojimo gairės, kurias mes turime turėti galimybę tinkamai pamatuoti. Ir Tuniso atveju mes matome, kad mūsų parama nacionalinė ekonominio gaivinimo programai buvo taikoma e, keliarius metus ir aš man, manau, kad mes turime geriau stebėti, kaip naudojamos lėšos. Mes turime e, e, aiškiai pasakyti, kad teikime finansinę paramą tuomet, kai galime stebėti, kaip jie yra naudojama. Labai gaila, kad nebuvo kad uh, atlikus, iš ataskaitos atrodo, kad mes visiškai netikriname, kaip naudojamos yra lėšos. Tai yra ten aktualu, kai labai aktualu stebėti finansinės paramos naudojimą, ypač kai daug paramos skiriama vienai šaliai įvariems jos sektoriams. Ir ponas Ir kolega taip pat norėtų padėkoti audito rūmų nariui, ponui Pinkst ir mūsų pranešėjui. Toliau norėčiau steigti žodį ponui Kola, komisijos atstovui. Gal jūs galėtumėt e, atsakyti kolegų pateiktus klausimus, prašau. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas pranešėjo, gerbiamas Pinkstonė. Tai labai maloni popietė manęs. E, pranešimas yra vienas galbūt iš geriausių. E, ir audito rūmo ataskaita turbūt viena iš geriausių, kas esu matęs. E, svarbiausias dalykas - geriausiai panaudoti lėšas. Taip apie tai kalba pranešės. Ir uh, ataskaita auditorumų tikrai pozityvi, vertinimas konstruktyvus ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti ponui Pinksonui ir jo komandai už bendarbiavimą rengiant šią ataskaitą. Europos Sąjunga siekia kaip galima veiksmingiau sureaguoti į įvairias problemas, su kuriomis susiturė šiuo sudėtingu laikotarpiu Tunisas. Uh, Manau, jog labai aišku tai, kad Europos parlamento nariai savo šalyse išgy, patyrė panašių dalykų. Ponas Dėhovskis, e, Čekijos atstovas, e, kalbėjo apie sudėtingą laikotarpį savo šalyje. Taigi dirbama po revoliucinėje aplinkoje ir tai yra didžiulė, didžiulis socialinis ir ekonominis iššūkis. Įsivaizduokite, kaip reikia uh, planuoti programas per e, pastarusius šešerius metus šioje šalyje dabar keitėsi septynis kart vyriausybės. Ir e, dėl to e, reikia numatyti prioritetus, sąlygas, remiant, teikiant biudžetinę paramą, bet kai septynės vyriausybės per šešius metus pasikeitė, labai sunku tą padaryti. Audito e, rūmai e, prie prie išvados, kad ES parama e, labai stipriai prisidėjo prie stabilumo įtvirtinimo toje šalyje ir tai labai malonus pastebėjimas. Aš džiaugiuosi, kad tiek audito rūmai, tiek pranešėjas pripažįsta tą faktą. Taip pat pripažįsta, kokioje sudėtingoje šio laiko tarp buvo padėtyje Tunisas. Taip pat mes e, turėtume prisiminti, prisiminti kad žiūrime į 11-15 metų laikotarpį. Ir tai auditorumai visai teisingai e, pastebėjo tam tikrus e, dalykus, bet jau išspręstos yra atitinkamos problemos, nes jau dviejai metai praėjo nuo 15 metų padėtis e, keičiasi Tunise ir mums e, tai leido padėti išspręsti tam problem, tas problemas, kurias minėjo ir auditorumai ir pranešėjas visai teisingai. Mes esame patenkinti e, tuo, kad birželio 19 dieną taryba patvirtino tas skaitos išvadas ir biudžeto komitete taip pat 20 birželio buvo pristatyta informacija apie misiją to komiteto į Tunisą vykusi birželio pradžioje. Taigi parlamento nariai turėjo galimybę patys pamatyti, kokios yra problemos, bet įsitikinti taip pat, kad Tunisas labai daug ką padarė ir kad ES e, parama labai daug kuo prisidėjo prie to. Jau kalbėsime formaliai, tai aš noriu pasakyti, kad mes sutinkame su keturiomis e, auditorumo rekomendacijomis, taip pat su dešimčia rekomendacijų, kurias e, išdėstė pranešėjas. Ir noriu pasakyti, kad mes nelaukėme šių diskusijų ir bandėme jau gyvendinti kai kurias iš tų mano minėtų rekomendacijų. Konkrečiai e, bendras programavimas, e, svarbus tai yra klausimas ypatingai. metų vis vykdomosios e, ministrų tarybos vystimo klausimais išvados. Taip pat 16 metų birželio ministrų išvados e, kalbėjo apie savanoriškas priemonės ir man atrodo, kad išorės veiksmų tarnyba turi dirbti tam, kad e, užtikrintų veiksmingumą bendro programavimo, bet galiausiai mes neturime priemonių nei politinių teisinių priversti valstybės narės. Ir dabar mes matome uh, kad e, labai skirtingi scenarijai e, išiškė, kai kurios valstybės narės nori prisijungti prie programų, kai kurios šalis nori tik taip pritarti komisijos bendrai analizai, bet kai kalbėsime apie veiklą konkrečią, apie e, operacinę pusę, jos nebėra tokias aktyvios. Kartais apsiribuojamas tam tikrais sektoriais, o kai kurie sektoriai paliekami už bendro programavimo ribų. Ir aš tuo pačiu noriu pasakyti, kad tai nėra dalykas, kurį labai lengva įgyvendinti per labai trumpą laikotarpį. Turi susidaryti naujos tradicijos. Ir šiuo požiūriu e, Tunise nemažai daug kas padaryta, bet e, tik pastarosius dviejus metus e, jungtinės programos pradeda po truputėlį veikti pati ir didžiojo septintuko po to, kai Vokietija pirmininkavo 15 metais šiai grupiai, taip pat e, yra pastangų nemažai įdėta. Mes turime išplėtoti bendrą e, daugiamečio finansavimo programą, bendrą priemonę ir tai turi tapti e, realybę. Ir mes norime e, taip pat labiau traukti valstybės narės. 18 jau iš valstybių narių veikia Tunise. Penkerių metų Tuniso vystimosi planas parengtas, tai yra ne tik e, e, vyriausybės patvirtinta strategija, bet ir parlamento patvirtinta atsirado gairės, kaip veikti vairiuose sektoriuose ir mes taip pat sieksime dirbti e, toliau auditorumai teisingai pastebėjo, kad mes turėtume labiau koncentruoti dėmesį pasirinkdami sektorius, taip pat e, sąlygas parinkdami. Aš ne visiškai pritariu gerbimo audito rūmų nariui, kai jisai, kad mes pernelyg e, bendrai žiūrime į sąlygas. Man atrodo, kad galėtume įrodyti, jog įvairiais atvejais mes ne viską išmokame kas buvo numatyta dėl to, kad neįvykdos tam tikros sąlygos. E, biudžeto parama turi atsižvelgti į fiksuotus prioritetus ir e, taip pat išmokas, kurios priklauso nuo tam tikrų kintančių elementų. Ir mes žiūrime, kokios sąlygos įgyvenintos, kokiu mastu ir ar šimtu, ar 50 procentų e, mokame e, to, kas paprašta, ar iš vis nieko neskiriame. Iš tikrųjų buvo atveju, kai neišmoka, e, išmokėta buvo visa suma, kai mes manėme, kad nepakankamai atsižvelgta į sąlygas. Dėl sektorių audito rūmai yra teisūs, mes turėtume apsiriboti siauresnių sektorių skaičiumi. Dabar pagal penkerių metų planą jam atsirado, žinome, kokie yra vyriausybės planai, atsirado daugiau stabilumo ir aš noriu pasakyti, kad ES parama e, Tunisui yra labai plati. Mes teikiame ne tik makrofinansinę paramą ar paramą biudžetui, bet yra gal dešimt ar daugiau biudžeto eilučių įvairiausių. Ir kai naudojama tiek daug biudžeto eilučių, tai labai sudėtinga pasakyti, mes turime apsiriboti trimis sektoriais. Reikia daugiau nuoseklumo, mes sutinkame su tuo, bet mes neturėtume kartuoti kaip mantros, kad e, dirbame tik trijose e, sektoriuose. Taip, kaiminystės priemonė taip, bet visos kitos e, biudžeto eilutės apsunkina mūsų veiklą. Mes siauriname veiklą, grubuojame paramą ir jūs pamatysite visą tai kai kalbėsime apie Europos Sąjungos paramą po 15 metų. Bendroji paramos struktūra dabar veikianti e, baigė galioti šių metų pabaigoje ir mes e, susiaurinome savo paramą, apsiribosime mažesnių sektorių skaičiumi ir griežčiau vertinsime e, E, kriterijus iki 20 metų tam laikotarpiui paramos, bendrai paramos sistemai. Mes taip pat parengėme komunikatų, pernai 29 rugsėjo paskelbėme vieną iš jų ir išorės veiksmų tarnyba pirmą kartą parengė komunikatą skirtą vienai šaliai, vadovaudamasi tokio e, grupavimo klasterių e, principų dėl pe, PEFA, kurią minėjo ponas Parnijo, mes manome, kad reikėtų reguliariau dirbti, reikėtų atnaujinti PEFA vis e, dažniau dabar ketveri metai tiek trunka ši programa ir aš suprantu, kad naujausia e, programa, kuri gilinasi į į nacionalinę ekonomikos gaivinimo programą. Tai yra, mes E, turime pripažinti, kad pasikeitė metodika tos programos, bet e, mums jie aktuali ir aš sutinku visiškai su ponu Kingstonu, kad reikia skirti dėmesio daugiau šiai programai. Dar noriu baigdamas pasakyti, kad mūsų parama projektai, programos Tunisui, kaip ir kitoms šalims, yra nuolat vertinama, bet šiuo metu mes netliekame vertinimo šalies. Mes e, turime audito rūmų taip pat ataskaitai. Taip pat mūsų sistema dabar yra tokia, kad mes pirmiausia stebėsienos metu žiūrime į rezultatus ir žiūrime trumpus intervalus, e, vertinami kaip įgyvendinama kiekviena programa. Mes siekėme, kad mūsų darbas būtų kaip galima realistiškesnis ir kad tikrai sureaguotume į aktualiausius dalykus. Ačiū, man atrodo, gal netiek daug, kad kelios pastabos, jei galėtumėt, pane Pinkston, sureaguoti. Ačiū, pirmininkė. Aš tik vieną pastabą pasakysiu, vieną dalyką pasakysiu. Sutelkimas. Dėl viešųjų finansų valdymo, man atrodo, mes visi sutarėme ir komitetas ir komisija visi, kad reikia geresnio finansų valdymo, kuomet ES teikia finansinę paramą. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir komisija, man atrodo, turi sutikti su tuo, kad jeigu mes žiūrėtumėm PEFA 2015, žiūriu, tai prieš akis turiu, PEFA 2015, koks yra reitingas, D. Bendras įvertinimas padžiamiausias. Tai <laughs> kažkas tikrai turi būti padaryta dėl mm, e, viešųjų finansų valdymo. Tai tokia būtų mano pastaba. E, manau, kad čia daug kas pritartų tam, bet bendra išvada yra, aišku, pozityvi, tai kai kurios dalis nusipelno kritikos, tačiau esminis dalykas, tai šis yra, ką reikia spręsti. Ačiū, ponia Parniu. Kaip pranešėjas, ar norėtumėte pasakyti ne? Ne, tai tiesiog norėčiau dar kartą padėkoti audito rūmų uh, nariui e, už ataskaitą. Noriu taip pat pasveikinti Europos komisijos atstovą su, su, su atliktų darbu ir e, su kokybiškais atsakymais pateiktais mums. Tikrai labai svarbu, kad jūs galėtumėt pasakyti, jog e, Europos audito rūmų pateiktos rekomendacijos, ką pristatė ponas Karel Piksten, uh, Mm, yra tokios pačios kaip ir mūsų, tai yra Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto, mm, kam ir jūs pritarėte taip pat, nes iš tikrųjų tai yra rekomendacijos, kurios yra teisingos, gera kryptimi nukreiptos ir, ir, ir visuomet yra svarbu siekti įveikti kylančius sunkumus ir įveikti tuos iššūkius, kurie mums e, kyla. Mm, ir Aišku, komisija ne vien tik dėl pat savęs turi tos iššūkius lėkti, bet dėl mūsų visų europiečių. Labai ačiū. Tai buvo tikrai puikios diskusijos, puikus dokumentų pristatymai, tikrai daug bendro sutarimo tai tarp komisijos, auditorumų. Su ne visuomet taip pasitaiko, tai tikrai džiugu. Dėkoju visiems, kiti klausimai e, nėra, kitas, kiti posėdžiai. E, mes susitiksime kitą kartą Liepos 12 dieną, o dabar ačiū ir viso gero.